So, good afternoon. I think we can uh, start with. Labadiena. Manau, kad galim pradėti antrąją mūsų darbų dalį. Hmm. Posėdžiame kartu su kolega Gustafson. Jis uh, yra moterų lygių teisių ir lyčių lygybės komiteto vienas iš narių. Ir Mūsų tema šiandien susijusi taip pat ir su smurtu bei kova su neraštingumu. E, būtina padėti mergaitėms kovoti su neraštingumu, būtina taip pat užkirsti kelią priverstinėms vedyboms. Tais, klau, tos klausimus kalbomis dažnai diskutuojame tai tam tikras specifinės šalis. Spaudoje buvo kalbėta apie tokius atvejus nekartą. Ne, ne visada iškyla į viešumą tokie dalykai, nes mes žinome, kad tie dalykai nutinka dėl giliais išaknyjusių papročių ir interesų. Gruodžio mėnesį 11 metų Europos parlamentas priėmė deklaraciją remdamas e, tarptautinės merginų mergaičių dienos idėją. Jungtinės tautos taip pat įdėgė tarptautinę mergaičių dieną, kuri švenčiama spalio mėnesį. Ir aš manau puiku turėti tokias paminėjimo dienas, bet taip pat turim priminti nuolatos vyriausybėms, organizacijoms ir, ir visiems, kad būtina aktyviau veikti, kad tos problemas būtų sprendžiamos. Tūkstantmečio tiksluose yra numatyta, kad iki 2015 metų visos mergaitės E, sugebės jos sustatytos sąlygos baigti pradinės mokyklos kursą. Tai yra iš tikrųjų labai nemenkas iššūkis ir būtų įdomu išgirsti, kaip mums sekasi tą iššūkį spręsti. Turime ES gairias susijusios su kova su smurtu prieš mergaitės ir moteris. Čia kalbama apie būtinybę kovoti su ankstyvomis priverstinėmis e, vedybomis ir kovą su smurtu prieš moteris. Turime taip pat veiksmų planą, kurį priėmėme praeitų metų gruodžio mėnesį. Ten yra pasakyta, kad būtina irgi e, užkirsti kelią vaikų vedyboms, ankstyvoms vedyboms. Turime deklaracijas ir rezoliucijas e, laukiama iš mūsų, kad mes dirbtume intensyviau ir greičiau spręstume šios klausimus. Prieš perdodama žodį mūsų svečiams, norėčiau suteikti žodį taip pat bendrapilininkui kolegai Gustafsonui. Ponas Gustafsonas, ačiū, ponė Lohubiler. Dėkoju, kad pakvietėte mus į savo žmogus teispakomitečio posėdį, kartu spręsti tuos klausimus. Norėčiau padėkoti visiems prelegentams, sutikusiems kalbėti mūsų posėdėje. Kaip sakė ponia Lochbiller, šie klausimai labai svarbus. Puiku, kad buvo numatyta e, spalio 11 diena mergaičių diena. Taip primena, kad mergaičių teisės turi būti tinkamiau ginamos. Europos parlamentas taip pat prisidėjo prie to, kad labiau iškeltų tas problemas ir kad paragintų spręsti tas problemas, su kuriomis susiduria jaunos mergaitės. Visi sutarėme su tuo, kad informuoti, kelti klausimus ir kovoti su diskriminacija yra svarbus dalykai. Būtina kovoti su smurtu, kurį patiria mergaitės. Europos Sąjunga yra numačiusi labai aiškius prioritetus, kurių tikslas yra imtis konkrečių veiksmų šioje srityje. E, kaip sekasi veikti šioje srityje, mums papasakos mūsų prelegentai raginti mergaitės e, eiti į mokyklą, ją baigti yra ypatingai svarbus dalykas. Mergaitės ir berniukai turėtų turėti tas pačias galimybės ir teisės gauti kokybiškas švietimo paslaugas. Be to, būti mokytų žmogum, mokytų žmogum reiškia didesnės galimybės būti nepriklausomu. Moterų ekonominė nepriklausomybė yra ypatingai svarbus dalykas, nes tai yra esminė sąlyga, norint, kad moteris galėtų pačios kontroliuoti savo gyvenimą ir pačios rinktis, kaip nori gyventi. E, Kolegija Lohviler minėjo e, stra strateginės gairias. Europos Sąjunga aiškiai tose gairėse sako, kad reikėtų užkirsti kelią priverstiniams e, merginų vedyboms ir ypač kovoti aktyviai su vaikų vedybomis, su ankstyvų mergaičių ištekinimu. Tai yra vienas iš svarbiausių ES politikos tikslų. ES institucijos turi kovoti už teisingą žmogaus teisų gyvenimą vyrų ir moterų, mergaičių ir merginų. Tačiau turime numatyti ir kaip įgyvendinsime tuos tikslus kaip bus išnaikintosios vaikų vedybos visame pasaulyje. Tam būtina numatyti reikiamas švietimo galimybės ir tai yra pirmas žingsnis, užkertant kelią toms negerovėms, apie kurias mes minėjome. Šviesti mergaitės, jas mokyti, tai yra problemos raktas, kad būtų galima pasiekti žmogaus teisų svarbiausius tikslus. E, prekyba žmonėmis prostitucija paliečia mergaitės, kurios kartais yra jaunesnės negu 16 metų amžiaus. Jeigu jos mokosi, tai tuomet jos nuo to nukenčia žymiai mažiau. Dėkuoju uždėmesi. Pirmininkė, ačiū. Jūs pabrėžėte, kaip svarbu yra, kad mergaitės baigtų mokyklą, bent pradinę mokyklą, tai būtų svarbu visoms šalims. Mes turime čia ekspertų, svečių. Elena Mutahaikė yra profesorė. Uh Ji dirba Londono universitete, ji yra e, pripažinta ekspertė nagrinėti lyčių lygybės ir švietimo klausimus. Taip pat čia dalyvauja ponia Garčil. Ji yra Plen Europe organizacijos atstovė. Tai yra ta organizacija, kuri kovoja už vaikų teisių įgyvendinimą ir siekiama, kad tos vaikų teisės būtų įtraukiamus į praktinės policijas, na, politikas, atsiprašau. Na ir e, buvo taip pat parengtas pranešimas, kurį aš pristačiau Europos parlamente. Ten kalbam apie mergaičių švietimą taip pat. Ir Lilė Pytis taip pat dalyvauja mūsų posėdėje. Ji yra politikos patarėja iš UNICEF biuro Briuselėje. Jūs dirbate besivystančiose šalyse ir pati dirbote viena iš jų atvykdama į Briuselį. UNICEF'e Bangladešėde dirbote. Ten pradėjote vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo programą. Ačiū, kad atvykote. Pane Gifka Petkova yra taip pat čia su mumis pasižiūrėsime, kaip išorės veiksmų tarnyba žiūri į mūsų šios aptariamus klausimus. Pradėsime nuo jūsų. Prašom. Um, thank you very much. Good... Dėkoju, laba diena visiems. Ačiū, kad pakvietėte mane šiandien. Kalbame apie mergaičių ir berniukų švietimą buvo pasiekta nemažai pažangos. Bet švietimas tai nėra tik užtikrinimas, kad vaikai galėtų eiti į mokyklą. Vis dar labai daug vaikų į mokyklą arba visai neina, arba lanko ją retai. Turime kalbėti apie švietimo kokybę. Tai yra, kaip yra valdoma visa švietimo sistema, Ir čia labai matome ryškų lyčių neligybės aspektą. Labai dažnai mokyklos daro nepakankamai, kad su įveiktų tuos kylančius iššūkius susijusius su nevienodų lyčių traktavimu ir neligybę. Labai dažnai mokyklos daro nepakankamai ir nepakankamai naudojasi prieinamais ištekliais, jų mokymo programa yra skurdi, taip pat neišnaudojami mokytojų, visos mokytojų galimybės ir mokytojai nėra, nepasitikė savimi pakankamai sistema, kad įveiktų tą egzistuojančią lyčių neligybę tarp mergaičių ir berniukų. Taigi norėjau tris pagrindinės sritis paminėti. Visų pirma, pabrėšiu, kad yra labai svarbu kalbėti apie kokybišką švietimą. Ir kokybiškas švietimas yra bent jau devyneri mokymosi metai. Ir tai akivaizdžiai įrodo tyrimai atlikti keliose, e, keliose Afrikos valstybėse. Tai yra 82 mokyklos e, Nigerijoje ir taip pat buvo tritos mokyklos Tanzanijoje. Ir buvo stebima, kaip užtikrinamos mergaičių teisės, kokia yra mokymo kokybė. Ir buvo tyrimo rezultatai rodo, kad tos mergaitės, kurios mokykloje praleidžia daugiau laiko, tai yra bent 8-9 metus, taigi tos mergaitės labiau pasitikė savimi ir labiau yra pasirengę įveikti tą lyč, egzistuojančią lyčių neligybę, jos labiau yra linkę ginti savo teisės ir e, kovoti prieš tą neligybę ir smurtą prieš moteris egzistuojanti. Taigi daugelį metų galime pasakyti, kad pasaulyje visose regionuose matome tendenciją, jog merginos mok dabar mokosi daugiau metų negu anksčiau. Tai yra visų mūsų nuopelnas, tarptautinės bendruomenės įsikišimo nuopelnas. vis dėlto išsilavinimo lygis labai skiriasi skirtingose šalise. 2012 metų rezultatais matome, kad daug, daug kur uh, E, yra prieinamas išsilavinimas e, bent jau 9 metų, kai kalbame apie vaikus 15-19 metų. Bet kai kalbame apie pačius vargingiausius sluoksnius Etijopijoje ir Mozambike, 40 procentų mergaičių mokosi devynerius metus, tačiau tik vienas procentas pačio vargingiausio sluoksnio mergaičių baigia mokyklą. Tai yra tos devynerius metus. Taigi matome labai ženklų skirtumą tarp mergaičių iš turtingų sluoksnių ir mergaičių iš vargingų sluoksnių. Taip pat buvo tirta, kaip mergaitės mokosi, tai yra kokie yra jų mokslo rezultatai matematikoje, literatūroje. Iš tikrųjų, iš turtingų e, sluoksnių kilusių mergaičių rezultatai daug geresni, bet tai nesusiję su talentingumu, tai susiję su mokymo kokybe. Taip pat labai matome, tai ir įrodo tas egzistuojantis svarbu ryšį tarp mokslo kokybės ir egzistuojančios lyčių neligybės. Dabar pasaulio mastu e, trys pagrindinės iniciatyvos yra eskaluojamos. Jungtinių tautų iniciatyva, taip pat iniciatyva dėl mokslo kokybės, kurią inicijuoja Bruklino e, institutas Vašingtone ir taip pat mūsų iniciatyva 2015 metams. Iš ties nepakankamai kalbama apie lyčių neligybę ir apie tai, ką reiškia kokybiškas išsilavinimas merginoms, kad tai yra labai svarbu. Taip pat norėjau paliesti finansavimo temą. Išanalizavę duomenis, matome, kad paga, kalbant apie pagalbą iš išorės, finansavimas tam tikroms rytims praktiškai nepadidėjo. 97 metais 4 procentai visų skiriamų paramos lėšų teko švietimui. Ir šis skaičius 2009-2010 metams išaugo tik iki 5 procentų. Didžioji dalis paramos yra skiriama pradiniam išsilavinimui. 40 procentų, atsiprašau, 46 procentai pradiniam išsilavinimui, bet tik 14 procentų yra skiriama švi, paauglių merginų švietimui. Tai yra tam kritiniam laikotarpiui, svarbiausiam laikotarpiui, e, kurį, kuriuo merginos išmoksta ginti savo teisės. Ir dar vienas dalykas. Tai yra labai ankstyvos ir prievartinės santuokos. Daug turime politinių priemonių ir vaikų teisų konvencijoje apie tai kalbama. Tačiau politinių rekomendacijų įgyvendinimas yra labai sudėtingas. Ir reikia daug daugiau pastangų iš visų suinteresuotųjų pusių. Pateiksiu Jums pavyzdį iš Nigerijos. Nigerijos šiaurėje merginos, merginų santo, kurios yra priverstos tuoktis amžius yra mažiau nei 16 metų. Ir nors šalis yra pasirašiusi vaikų teisų konvenciją, situacija yra tokia. Buvo atlikta nemažai tyrimų ir nustatyta, kad kuo labiau išsilavinusios yra merginos, tuo vėliau jos yra linkę tekėti. Taigi čia labai yra stiprus ryšys tarp švietimo ir tekėjimo. Taigi reikia stiprių politinių įsipareigojimų. Mm, tyrimai Kenijoje ir Tanzanijoje parodo, kad kartais dėl didelių sausrų reikia daugiau e, darbo jėgos ūkiui išlaikyti ir dėl to merginos yra priverstos anksti tiekėti. Dėl to jos iš jų atimama teisė lankyti mokyklą. Kolegos iš švietimo instituto nustatė, kad iš tikrųjų, bent jau Mozambiko atveju, turime kalbėti ne tik apie ankstyvą tekėjimą, bet ir apie merginų įtraukimą į sekso vergiją. Taigi norėjau dar kartą pakartoti, kad šios pro, švietimo kokybės problemos, ankstyvas tekėjimas, visa tai, visos šios temos buvo svarstomos per siaurame kontekste. Nepakankamai finansinių lėšų buvo skiriama kovai su skurdu ir lyčių neligybei išspręsti. Merginos e, tose e, regionuose neturi pasirinkimo teisės. Turime taip pat e, tame pačiame kontekste spręsti ir sveikatos, gerovės, socialinės, ekonominės, politinio ir kultūrinio dalyvavimo problemas. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime inicijuoti teigiamus pokyčius. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį Karen Šro, e, Plan EU ofiso atstoviai. Dėkoju abiems komitetams už tai, kad pakvietė mus čia šiandien. Mes keletą metų bendradarbiavome su Europos parlamentu. Dabar klausimas yra kova su smurtu prieš moteris ir merginas ir mergaičių švietimas. E, mūsų organizacija dirba 70 įvairių pasaulio šalių. Mes supratome, kad negalėsime sukurti idealaus pasaulio, kur vaikų teisės tinkamai ginamos. Aš palaikau kampaniją už mergaičių švietimą. Mūsų politika pasiekė milijonus mergaičių mes bandome grįžti prie tų klausimų, ką reiškia švietimas mergaitėms. Ir kaip jau buvo pasakyta, e, apie tai yra kalbama ir pranešimuose, kurios parengė kitos organizacijos dirbančios vaikų klausimais iš Junktinių Amerikos valstijų. Mes mm, nekalbame apie e, ypatingus kažkokius pasikeitimus. Mes kalbame apie tai, ką reikėtų daryti, kad mergaičių teisės būtų tinkamai ginamos. Tam reikia lėšų, tam reikia veiksmų. Ko mergaitėms reikia, kad jos iš tikrųjų galėtų sėkmingai mokytis, kad pereitų iš pradinės mokyklos į vidurinę mokyklą ir norų esant, kad galėtų mokytis toliau tam reikia mokyklų, knygų, mokytojų, tam reikia finansinių tam tikrų išteklių, reikia profesinio mokymo, tam reikia tam tikrų e, priemonių. Mokykla turi būti saugi ir turi pateikti e, tam tikrus gyvenimo modelius. Daugelis, didelį dalis darbo vyksta būtent ten mokyklose, bet turime pasižiūrėti, kokie tebe lieka barjerai. Ir aš apie tai norėčiau pasakyti, kas sulaiko mergaitės, kurios jos iš pradinės mokyklos neina mokytis toliau, vidurinė mokykla ir, ir, ir, ir kitas mokslo įstaigas. Kokie yra tie barjerai, kurie trukdo mergaitėms pakeisti, patekti iš vienos mokymo pakopos į kitą. Pirmiausia, tai yra smurtas, skurdas, mokyklos pernelyg brangios ir sunku yra rasti būdų, kaip finansiškai paskatinti mergaitės ar šeimas, kad jos galėtų lankyti vidurinę mokyklą. E, tai taip pat pasakytina ir apie tas ankstyvas vedybas. Taigi problema iš tikrųjų globali. Mes čia kalbame apie vakarų Afriką, apie pietryčių Aziją, kur problema iš tikrųjų labai aktuali. Artimuosiuose rytuose, kai kuriuose Centrinės Amerikos valstybėse ir Centrinės rytų Europos šalyse bei Nigerijoje, Nikaragvoje yra taip pat aktuali ta problema. Skurdas yra viena svarbiausių tų priežasčių. Žinome, kad taip pat neužtikrinama jokia lyčių lygybių, lygybė mergaitės turi žymiai mažiau teisių. Mes žinome, kad negyvendami įstatymai, kurie yra priimti, žinome, kad švietimas vaidina svarbiausią vaidmenį, kad mergaitė, kuri nesimoko, gali būti žymiai greičiau apveisinta anksti, ta, kuri eina į mokyklą, bus apveisinta vėliau. Buvo atliktos kelios studijos šiuo klausimu ir mes matėme, kad egzistuoja kai kur tokie mergaitė žaidžiantys standartai, normos. Ir tėvai, kurie vaikus sutokia anksti, mano, kad pasielgė su jais taip, kaip galima geriau, kad tai vaikams yra geriausia. O paskui, e, reikia pasakyti, kad suvokimas yra toks, kuo greičiau, tuo geriau įvyksta vedybos. Tai turėtų apsaugoti mergaitės nuo smurto, nuo skurdo. Ir sakoma, kad vaikams tiesiog taip yra geriau, o ypač mergaitės patirs mažiau skurdo, būdamos anksti ištekėjusios. Mes baigėme studiją susijusią su Pietričių Azijos padėtimi, Nepalu, Indija, Bangladešu ir ankstyvomis vedybomis ten. Ir jūs čia matote nuotraukas kai kurių tų žmonių. Sadita e, yra 16 metų, ji turi sūnų dviejų metų, 16 metų buvo ištekinta. Ji mums sakė, kad buvo priversta ištekėti jauna, kadangi tėvas susirgo, brolis ir motina dirbo, o ji turėjo palikti mokyklą, tai teko ištekėti, kūdikio susilaukė labai jauna ir jos sunus taip pat yra sergantis. Ta istorija yra įprasta, žinome, kad mergaitės ar 15 ir 18 metų paprastai išteka ir susilaukia vaikų. E, e, Ir taip pat motinų mirtingumas, jeigu mergaitė turi gimdyti, būdama jaunesnė negu 15 metų, mamų mirtingumo tokių procentas yra žymiai didesnis negu, negu e, gimdančių vėliau. Čia štai matote miną iš Indijos, jai 14 metų. Kai 13 metų jai sukako, tėvai nusprendė ją ištekinti. Tai yra įprasta regis irgi Indijoje. Ji priklausė vaikų teisų grup, gynybos grupai. Ji pasidomėjo tuo, kokia, kokias teisės ji turi ir ta grupė, kuriai priklausė, pakalbėjo su jos tėvais, išdėstė, kokias teisės mergina turi, jai pavyko tų vedybų išvengti. Tad dirbti su jaunais žmonėmis yra labai svarbu. Mes manome, kad vaikus reikia šviesti, kad jie išnautų savo teisės juos reikia išmokyti švelniai dėrėtis, ginant savo teisės, reikia išmokyti kalbėti su tėvais, kurie sprendžia paprastai dėl tokių dalykų. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykai, tai padėšvengti ankstyvų vedybų. O štai čia yra mūsų priimta viena kita sėkminga strategija, kurią galite pamatyti ekrane. Tai štai, mes esame kalbėję su tėvais ir žinome, kaip pasiekti esamų tikslų. Paprastai labai atvirai žiūri tėvai į vedybų atidėjimą, nežino, kad taip yra geriausia. Vaikų teisų organizacijos labai aktyviai veikia, nes mes manome, kad ir mergaitės, ir berniukai turi teisę žinoti savo teisės. Ir Daugelis šeimos narių, vaikų, broliai ypač dažnai padeda dėrėtis mergaitėms su tėvais, nes jie žino, kaip su tėvais kalbėti. Taip pat finansinių paskatų programos turi būti numatytos, skatinančios leisti vaikus į mokyklą. E, svarbu, kad mergaitės turėtų galimybę eiti į vidurinę mokyklą ir mokytis toliau būtina ne tik didinti finansavimą viduriniam mokslui, bet taip pat ir nu, parengti specialias veiksmų problem, programas skirtas mergaitėms, kad jos nemestų mokyklos. Dar viena strategija yra bendradarbiavimas su vyriausybėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis. Pilietinės visuomenės organizacijos gali dirbti vietose su žmonėmis, tad iš tikrųjų labai efektyvu taikyti tokį dviejopą bendradarbiavimą, viena vertus su vyriausybėmis, kita vertus su pilietinės visuomenės organizacijomis, nes galima tuo būdu geriau informuoti ir geriau palaikyti kontaktus vietos bendruomenėmis. E, mergaitėms teikiamos ekonominės galimybės vėlgi yra labai svarbu. Būtina apie tai kalbėti mokyklinėse programuose, būtina parodyti, kad yra ir kitų galimybių, ne tik anksti ištekėti. Ir būtina, kad tų galimybių jos iš tikrųjų rastų gyvenime. E, taip pat būtina, kad būtų e, patvirtinti teisės aktai, kurie draudžia vaikų vedybas. Tad norėčiau pasakyti, kad yra atlikta daug vertingų tyrimų šiuo klausimu. Mes ieškome tokių šalių, kurios turi teisės aktų šiuo klausimu ir norime išsiaiškinti, kaip ir su kuo reikėtų dirbti, kad būtų galima atremtis tais teisės aktais, užketant kelią vaikų santokoms. Na, truputėlį viršių pasisakymo laiką, norėčiau pateikti mūsų rekomendacijas. A, tai pirmoji iš jų būtų tokia. Būtina padidinti finansavimą viduriniam mokslo ir užkirsti kelią e, vaikų vedyboms, santokoms. Tam reikia būtinai laikyti prioritetų švietimo um, e, klausimą, būtina parengti lyčių lygybės planą, būtina stebėti, kas buvo atlikta ir kaip veikia mūsų priemonės. Ir aš manau, kad to, tie visi prioritetai iš tikrųjų mums yra labai svarbus. Europos išorės veiksmų tarnyba pradėjo, sakyčiau, pra, saky, sakyčiau novatorišką komp, e, kampaniją sprendžiančios klausimus. E, svarbu, kad būtų nepamirštos vaikų teisų organizacijos veikiančios vietose, kai tas, tie planai dėgiami. Europos Sąjunga lyderiauja tarptautinėje renoje sprendžiančios klausimus. Ir tarybos išvados dėl vaikų švietimo yra ypač svarbus dalykas. Žmogaus teisėjų taryboje irgi laikas kelti šį klausimą, jį kelti būtina tarptautiniu mastu ir būtina, kad irgi būtų priimta rezoliucija jungtinėse tautose šio klausimu. Norėčiau parodyti jums filmą, mal, kurį Malavija susuko jauni žmonės, bet manau, kad tam mes neturim laiko. Gal bus kada proga jums jį pažiūrėti. Štai, matote vaikus, kurie Burkina Faso protestuoja prieš vaikų vedybas. Tuo ir baigiu savo pasisakymą. Ta, tokia nutaikinga skaidrė. Dėkoju. Thank you, Karen True. And now it's Madame Peters from... Dėkoju. O dabar kviečiu Lila Peters, kuri dirba UNICEF Briuselio biure. First, let me thank uh, both. Visų pirma, norėjau padėkoti abiems komitetams, kad mane pakvietėte. Taip pat sveikinu, kad ėmėtės šios iniciatyvos, nes tinkamu laiku kalbame šią temą ir parlamentas turbūt yra pati geriausia vieta apie tai kalbėti. Daug dalykų jau buvo paminėta, taigi nesikartosiu. Jau kai kurie skaičiai ir duomenys buvo paminėti, bet dar norėčiau papildyti, kaip minėjo Karen, vaikų ankstyvos santokos yra pasaulinė problema. Netgi čia Europoje Taigi labai svarbu, kad ES spręstų šį klausimą. Tai nėra kažkur trečiojo pasaulio šalių problema, tai yra viso pasaulio liečiantis klausimas. Kaip minėjo Karen ir Helen, matome ne tik Af Afrikoje, Pietryčio Azijoje, bet ir kitur. Um, tai yra artimuosiuose rytuose vaikai yra priversti tuoktis anksti. Ir tai yra susijęs su nepakankamu švietimu. Ir labai dažnai mergaitėms nelieka jokių kitų galimybių, tai yra santoka yra vienintelė išeitis. Šios skaidrės nekomentuosiu, čia matote situaciją su jaunimu. Ir kai kalbame apie paauglės merginas, tai yra tokia merginų grupė, kurias, kurios visiškai neturi teisų, jų balsą niekas nekreipia dėmesio. Ir taip e, vaikai yra svarbus, bet daugiausia dėmesio skirti reikėtų paaugliams, būtent šiai amžiaus grupiai. Vakarų centrinėje Ir Šiaurės Afrikoje matote situaciją iliustruojančius skaičius. Ir Helen jau minėjo, kad daugiausia yra paveikiami ir priver, daugiausia priverčiami tuoktis tie vaikai, kurie yra iš vargingesnių sluoksnių. O kai kalbame apie labiau pasiturinčius sluoksnius, tai tėvai dažniausiai būna labiau išsilavinę ir tokie ankstyvų santokų atvejai yra retesni. Pati neseniai lankiausi Nigerijos šiaurėje, ten iš vis nėra mokyklų. O jeigu mokyklos ir yra, tai švietimo kokybė yra labai žema. Taigi, kuo esate iš vergingesnio sluoksnio, kuo labiau toli, toliau nutolusioje vietovėje gyvenate, tuo problemos šios yra aktualesnės. Taigi reikia stengtis, kad kuo daugiau merginų mokytųsi, kad švietimas joms būtų prieinamas ir kad jos taptų tokiais pavyzdžiais, sektinais pavyzdžiais kitoms mergaitėms. Mūsų organizacija dirba skirtingose valstybėse. Bendradarbiaujame su Plan International ir su organizacija Save the Children. UNICEF bendradarbiauja su daug tarptautinių organizacijų ir daug dėmesio skiriame ne tik teisiai į švietimą, bet ir į merginų kovai su smurtu prieš merginas. Štai čia yra šalis, kur iš vis yra kur neigiamas merginų švietimas ir kur pasitaiko daugiausia atvejų, kad merginos yra prievarta ištekinamas jaunesnės merginos nei 18 metų. Taigi, ką mes darome, tai yra mes kalbame su šių šalių vyriausybėmis, kad būtų sukurtos specialios švietimo programos ir kad merginos nebūtų verčiamos taip anksti tekėti. Kaip jau minėjo abi prieš tai kalbėjusios kolegės, tai pažanga yra daroma. Viena iš dvidešimties merginų buvo priversta tekėti. Um, tai yra viena iš dviejų merginų visame pasaulyje. Buvo ištekinta prievartai. Aš kalbu ap, ne tik apie tuos konkrečius regionus, kalbu ir apie visą pasaulį. Taigi tai yra išties labai svarbu suprasti, kad kalbu ne tik apie Aziją ir Afriką. Pastebėjome, kad merginų amžius auga, tai yra jos ištekinamos vėliau, bet pokyčiai nėra labai ženklus. Kol kas visi pokyčiai vyksta labai lietai. Kokios yra pasiekmes? švietimo trūkumas yra labai svarbi, svarbus aspektas. Ir šiandien besivystančiose valstybėse, kurių ekonomika sparčiai vystosi, būtent toms šalims reikia pasakyti, kad kol nebus išspręstas lyčių neligybės klausimas, kol nebus uždrausta, vai, uždraustos vaikų santokos, tol ekonomika nepasieks tų galimybių, kurias gali pasiekti. Šiandien Sierra Leonėje labai didelis skaičių merginų nebaigia mokyklos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Sierra Leonė negalės aukti ekonomiškai, nes negalės išnaudoti visų savo žmogiškųjų išteklių, nors gamtinių išteklių gal ir pakaktų. Taigi politinio dialogo metu, kalbantys su partneriais, būtina pabrėžti tą ryšį tarp švietimo, tarp merginų, teisės į švietimą ir tarp ekonominio augimo galimybių. kai susitinkate su parlamento nariais, su vyriausybės nariais, labai svarbu pasakyti, kad todėl, kad merginos nelanko mokyklos, todėl, kad merginos po to negalės gauti darbo. Be to negalima tikėtis stiprios ekonomikos. Taigi būtent to politinio dialogo metu būtina tai pabrėžti. UNICEF kaip tik atlieka tyrimą ir šis, šio tyrimo rezultatai bus pristatyti Briuselyje metų pabaigoje. Mes tyrimu stengiamės parodyti, kad merginos, kurios nelanko mokyklos ir kurios yra anksti ištekinamos, kad jos yra didelį tikslinį neišnaudota potenciali žmogiškų išteklių grupė. turime suprasti, kad 2015 metai jau artėja ir kodėl mums iki šiol nepavyko pasiekti kai kurių tūkstantmečio tikslų. Juk visi yra trečias, ketvirtas, nuo trečio iki aštunto visi tikslai yra. Kalba apie tai ir yra su tuo susiję. O dabar leiskite papasakoti šiek tiek teigiamų dalykų, teigiamų pavyzdžių. Norėjau padėkoti Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos komisijai, bendradarbiavime su DEFCO generaliniu direktoratu. Ir per pastaruosius penkerius metus mums pavyko užmėgsti dialogą su nacionalinėmis vyriausybėmis, ne tik čia paminėtomis. Buvo parengta strategija, užmėgsti ryšiai. Ir labai svarbu paminėti, kad pradinis išsilavinimas nėra vienintelis dalykas, kuris yra būtinas. Reikia užtikrinti, kad teisę į į gimusių vaikų registravimą. Taip pat būtina užmėgsti dialogą su bendruomenėmis, nes bendruomenė turi pati nuspręsti, nebetaikyti tų nusistovėjusių tradicijų, tų normų. Kaip jau minėjo Karen, pradinis darbas jau yra padarytas ir kalbantis su vyriausybių atstovais matome, kad nusiteikimas yra ir labai svarbu, manau, kad Europos parlamentas, bendradarbiaudamas su kitais parlamentais, turėtų ir toliau šį procesą inicijuoti. Taigi valstybėse su sudurinčiama su uh, tomis problemomis reikėtų ir toliau skatinti ir didinti uh, mokslo kokybę. Ir kai susitinkate su tų šalių atstovais, paklauskite, kaip jiems sekasi, ar tikrai vyriausybė pakankamai investuoja į švietimą. Žinoma, reikia atitinkamų teisės aktų, bet tie teisės aktai dažniausiai yra, bėda ta, kad jie nėra įgyvendinami. Mes, kaip parlamento, jūs kaip parlamento nariai turite klausti, ar tikrai yra įgyvendinami tie įstatymai, kurie yra išleisti. Finansinės krizės pasiekmė, maisto krizės pasiekmė, konfliktų pasiekmė, sausrų pasiekmė. Yra ta, kad investicijos į švietimą sumažėjo 60 procentų, tai yra labai daug. ES, būdama švietimo sektoriaus lyderė, neseniai buvo priimtas veiksmų planas kovoti su vaikų santokomis. Būtina investuoti ir remti nacionalinės vyriausybės, kad jos e, užtikrintų pradinį išsilavinimą ir jo kokybę. Kiti mūsų pasiūlymai Europos parlamentui būtų, e, kad būtina skatinti civilinę registraciją. Jeigu norime išvengti ankstyvų santokų, nuo to reikėtų pradėti. Labai dažnai merginos neturi vardo ir nėra niekur registruotos. Esu dirbusi Bangladeše ir tikrai atsiminsiu ilgai vieną merginą. Ji man sakė, kad negali niekur eiti ir reikalauti savo teisų, nes neturi nei vardo, nei nėra niekur registruota. Taigi reikėtų nuo to pradėti reikėtų dokumento, kuriuo būtų parašyta, kad vaikas gimė tada ir tada. Europos Sąjunga turėtų remti tą programą, kuri, kuria, pagal kurią būtų registruojami visi gimę vaikai. Turime konkrečiai klausti vyriausybių, kaip jam sekasi įgyvendinti šį dalyką. Afrikos sąjunga daug dirba šioje srityje. Turime skatinti ir toliau gyveninti šį procesą. Viskas, baigiau, labai ačiū. C'est bon parce que... Thank you very much, all three of you, for your very... Dėkoju visoms trims už jūsų labai įdomius pranešimus. Mes ko gero ir filmą galime pasižiūrėti, nes tris minutės esam sutaupę diskusijose. Ivka Petkova suteiksiu žodį iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Ir manyčiau, kad dar ir kai kurie ekspertai norėtų užduoti klausimus. Pane Petkova, ačiū abiems pirmininkams surengusiems šį įdomų posėdį. Ačiū Lina ir Kern, e, išorės veiksmų tarnybos, UNICEF ir plan bendradarbiauja labai aktyviai. E, dirbame prie vairių iniciatyvų susijusių su vaikais, su verstinėmis vedybomis ir iš tikrųjų e, norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą. Kaip jau Lyla ir minėjo, norėčiau pasveikinti kiekvieną dalyvį šio posėdžio nes Europos komisija, nes komisija. New York'e buvo patvirtintos moterų teisių gairės, Europos komisijos atstovai ten dalyvauti, jau jūs pažinti su, su, su tuo. E, darybos buvo ilgos, buvo sprendžiami labai kontroversiški klausimai. Galite įsivaizduoti, kad pernai, pavyzdžiui, mums nepavyko dėl išvadų, nepavyko susitarti. E, skurdas e, ir, ir smurtas prieš moteris net nebuvo minimos tarp išvadų dar prieš kurį laiką, o dabar štai pavyko labai greitai ir gražiai susitarti dėl dalykų, kurios yra susijusios su mūsų diskusija šiandien. Kitas dalykas yra štai koks komisija pažymė, kad teisė į švietimą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Būtina, kad žmonės būtų raštingi, būtina užtikrinti, kad švietimo galimybės būtų sudarytos atokesniuose regionuose ir kad e, galėtų merginos taip pat įgyti reikiamą išsilavinimą. Jungtinių tautų organizacijos valstybės narės sutarė, kad būtina, kad priimti teisės aktai būtų įgyvendinami ir būtina numatyti minimalų amžių e, santokai. Tam mums reikalingas tinkamas teisės aktų įgyvenimas, reikalinga pagalba įgyveninant tuos teisės aktus. Dar kartą noriu pasinaudodama progą pasidžiaugti tuo, kad įvyko tie svarbus dalykai. Kaip minėjo abu posėdžio pirmininkai, norėčiau pasakyti, kad svarbiausias, svarbiausias, svarbiausias susiglės su žmogaus teisėmis ir moterų teisėmis tebelieka tos pačios. 19 Tai yra devin, veiksmų plane, jeigu pažiūrėtume į 19-ąją numatytą priemonę, yra skirta kovai už vaikų teisės. Ponas Lambenydis yra specialiusis atstovas žmogaus teisėms ir jis taip pat dalyvavo komisijos dėl moterų statuso darbe. Buvo nuspręsta e, vaikų teisės laikyti prioritetu, ypač švietimą daugiau negu 60 e, valstybių strategijų tai buvo numatyta. Tai yra daugiau negu per pastaruosius 10 metų, kai tik 10 delegacijų dalyvavusių komisijos darbe nusprendė, kad vaikų švietimas yra prioritetas. 70 procentų pasaulio suaugusių žmonių dar ne, nėra pakankamai raštingi. Didelė dalis jų e, yra moteris. Ir norėčiau dar pabrėžti, kad investicijos į mergaičių ir moterų švietimą, į jų raštingumo skatinimą yra tas, ta investicija, kuri atsiperka labiausiai, įskaitant ekonominių požiūrių. Tai išgelbsti mergaitės nuo prostitucijos, nuo per ankstyvų vedybų ir suteikia joms daugiau galimybių mokytis. Tūkstantmečių vystimosi tikslai e, yra taip pat svarbi priemonė šis rytie. Būtent dėl to ES rems pradinį švietimą ir įtraukti į visas ES politikas. Norėčiau duoti tris pavyzdžius. Birmoje mes rėmėme pradinio e, lavinimo programas ir raginame šalį parengti nacionalinį švietimo planą. Lygiai taip pat Somalija mes rėmėme e, vietos švietimo planus Nigerijoje kartu su UNICEF mokslą ir Junktinių tautų organizaciją e, skiriame 10 milijonų eurų biudžetą moterų teisų gynimui. Kai kalbame apie vaikus ir švietimą, tu negalime nepaminėti vaikų konflikto zonuose padėties. Buvo įteikta Nobelio premija žmonėms, kurie gynė vaikų teisės tose konflikto zonose. 23 tūkstančiai vaikų iš Kongo Demokratinės Respublikos, Kolumbijos ir kitų šalių um, galėjo pajusti mūsų e, šitą veiklą. Jie buvo ištraukti iš tų ginkluotų konfliktų. 2012 metais ES kartu su valstybėmis narimis išleido daugiau negu 300 milijonų eurų tam, kad būtų galima paremti vairius projektus susijusius su vaikais ir su vaikų švietimu. Norėčiau paminėti porą pavyzdžių. Afganistane Europos Sąjunga pradėjo teikti mokymus susijusius su vaikų apsauga, mokymuose dalyvauja vidaus reikalų ministerija ir afganų policija. Moteris ir vaikai e, mokymus teikia organizacija Save the Children, gelbėkite vaikus. E, Dabar ankstyvų vedybų klausimas. ES vykdo specialias iniciatyvas, kad būtų galima spręsti tą įsišaknyjusios praktikos problemą. Egzistuoja veiksmų planas šią temą. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad vaikų santokos yra tas dalykas, kuris pažeidžia mergaičių teisės. Dešimt milijonų mergaičių patiria tokias ankstyvas santoką, jos netenka galimybės mokytis, jos patiria ankstyvus neštumus ir e, joms, joms iškyla vairiausių sveikatos problemų. Moterų diskriminacijos klausimai buvo šiek tiek paminėti taip pat, tai yra kova su tuo yra mūsų vienas iš svarbiausių prioritetų. Mūsų e, komisijos delegacijų uh, net 130 parėmė šią siūlomas priemonės. Vietos lygmenių aktyviai veikiame aiškindami, kodėl reikalingas švietimas, kodėl jo turbūt daugiau. Tai štai tokie būtų konkretūs veiksmai, bet tų veiksmų mes dar rengiame regioninę kampaniją susijusią su Pietryčių Azija. Mes tą darome, įkūrė bendrą darbo grupę, dalyvauja kai kurių valstybių atstovai, Belgija yra labai aktyvi šios grupės ir kampacijos narė. Mes norėtume, kad būtų teikiama matoma politinė parama e, tam, kad, būt, kad būtų užkirstas kelias per ankstyvoms santokoms. Kol kas dar tas kampanijos darbų kalendorius nėra numatytas, bet jį prasidės jau netrukus. Na ir dar. Apibendrinimui norėčiau pasakyti, sureaguoti tai, tiksliau, ką sakė mūsų prelegentės. Europos Sąjungos vaidmuo žmogaus teisų taryboje ir jungtinių tautų organizacijoje. Ir e, siekiant tūkstantmečio vystimusi tikslų po 2015 metų. Norėčiau pasakyti, kad vaikų ir moterų klausimai yra e, tie, kurių mes neužmirštame įgyvendinami bet kokią ES politiką. E, turime generalinį DEFCO direktoratą, Europos išorės veiksmų tarnybą, e, visi mes rengiame programą, kur vaikų ir moterų teisės bus aptariamos detaliau. Ir dar Norėčiau grįžti prie to, ką Lila minėjo dėl asmens dokumentų ir dėl moterų registravimo. Tai laikoma prioritetu jau dabar ir tai yra puikia proga. Ne tik kalbant apie rinkimus, moteris įgytų daugiau teisių balsuoti, e, bet moteriams aktualu įgyti daugiau ekonominių galių. Pavyzdžiui, Egipte mes finansavome projektą 2 e, milijonų eurų vertės. To projekto tikslas buvo e, išduoti asmens dokumentus moterims. Dėkoju ir jeigu būtų klausimų, esu pasirengus juos atsakyti. Thank you, uh, Madam Pet. Dėkoju uh, poniai Petkovai. Iš ties sugaišome daugiau laiko nei planavome, bet manau, kad diskusijoms laiko vis tiek skirsime. Su mumis yra ponė Chiminis, kuri prašo žodžio, tuomet ponas Gustavas. Jimenez. Dėkoju, pirmininkė. Norėjau padėkoti abiejų komitetų pirmininkėms. Ačiū, kad organizavote šį klausimą. Taip pat dėkoju kalbėtojoms, kurios kalbėjo paauglių mergaičių vardu, kurios yra priverstos mersti mokslus. Aš manau, kad e, labai svarbu apie tai kalbėti. Ir šiandien turime būti išgirsti šito klausimo. Ir, ir reikia, kad e, mūsų veikimas šioje srityje būtų remiamas, tad e, Europos parlamentas gali mūsų balsą padaryti girdimesnį. Galiu pasakyti, jog nuo to laiko, kai esu parlamente, o aš esu FAM ir Lybė komitetų narė, bandau ginti e, moterų į, ir įvairius reikalus, pavyzdžiui, e, dirbu lytinių organų žalojimo klausimų ar e, priverstinių e, vedybų klausimais. Kalbant apie šitos e, dalykus, tai e, čia iškyla įstatymo problema arba jų yra nesilaikoma arba įstatymai nepakankamai konsoliduoti. Beje, Europoje taip pat pasitaiko priverstinių e, vedybų ar ankstyvų santaukų. Mes gyvenam ne Indijoje, tačiau tos problemos iškyla ir, ir Europoje, ir mūsų šalyse. kai tik tai galėsiu pateiksiu pakeitimus, kad e, teisės aktai būtų sustiprinti, teisės aktai reglamentuojantis šitos dalykus, bet labai dažnai problemų iškyla dėl teisės aktų įgyvendinimo. Jūs sakėte, kad e, kartais tėvai nori kuo greičiau apvesdinti, ištekinti savo dukteris, kad apsaugotų jas. Kalbant apie įvairius nusikaltimus ir, ir smurtą Europoje, Tai man atrodo, kad iš tikrųjų šiame kontekste labai svarbi yra apsauga, kaip mes galime kovoti su šitais e, reiškiniais, jeigu mes tinkamai neapsaugome mergaičių. Kai kuriais atvejais tėvai bevelyje ištekinti savo e, dukras, užuot jas tinkamai apsaugoję. Tad mes visų pirma Europoje turime pagalvoti, ką reikia daryti, kad apsauga būtų geresnė. Ir turime kalbėti šitais klausimais, tuo būdu gindami šios, šios prievartos aukas. Finansinė, ekonominė krizė Europoje yra reiškinys turintis pasiekmių, tačiau jis turi pasiekmių visame e, pasaulyje dabar biudžetai yra mažinami, bet kaip šiame kontekste mes galime užtikrinti, kad veikla ir toliau vyktų tinkamai? In Europe. Dėkuoju, ačiū, kad atkreipėte dėmesį, kad tokiu atveju pasitaiko ir Europoje, o dabar suteiksiu žodį Michaelui Gustafsonui. Nežinau, ar galiu kalbėti švediškai. Tai, jei galiu, tai švediškai kalbėsiu att jag måste lämna eh, för att jag ska eh, votera om sex minuter i... Eh... Dėkuoju. Aš eh, greitai turėsiu išeiti, nes turiu dalyvauti balsavime už šešių minučių kitame komitete. Tačiau norėčiau padėkoti visiems eh, pasisakiusiems. Dėkuoju už pranešimus. Jie buvo be galo naudingi mūsų diskusijoms. Ir eh, tos diskusijos iš tikrųjų vyksta labai tinkamu metu, todėl kad e, dabar mes kalbame apie tūkstantmečių tikslus. Aš e, taip pat esu ir visamo bedarbiavimo komiteto narys ir kitą savaitę mes e, šiame komitete balsuosime kaip tik šituo klausimu, paskui per plenarinį posėdį. Todėl aš labai atidžiai išklausiau viską, ką jūs sakėte ir, ir turėsiu tai galvoje. Manau, kad balsavimo rezultatai bus geri. Jūs palėtėte labai svarbius aspektus. Komet giliau panagrinėjai tai, ką jūs sakėte, tai pamatai, jog čia yra tam tikros raudonos gyjos. Pats svarbiausias dalykas yra kovoti su skurdu, todėl kad skurdas yra visų šitų problemų priežastis. Jeigu mums pavyktų susidoroti su skurdu, tuomet galėtume išspręsti daug įvairių problemų, tarp jų ir priverstinės santokos problemas. Aš manau, kad e, mes turime parlamente laikytis šitos pozicijos. Labai džiaugiuosi, galėdamas susitikti su jumis, na, o dabar atsiprašau, bet, kaip sakiau, turiu išeiti į kitą komitetą. Perhaps we can just have Matau, kad jau atėjo kolegos, pasirengę kalbėti apie situaciją Mienmare, bet kviečiu dar visus pažiūrėti šį trumpą filmuką. Okay, also uh, the film I have to, I sorry, it's impossible to show for technical. Atleiskite dėl techninių priežasčių filmo pažiūrėti negalėsime. Tuomet pereikime prie kito klausimo. Žmogaus teisų situacija Mianmare. Kviečiu ekspertus. Colleagues, can we start with the hearing, please? Kolegos, ar galime pradėti? Mūsų komiteto delegacija e, balandžio pradžioje lankysis Mianmare. Tai bus antroji delegacija Mianmare pastaruoju metu. Ar galėtumėte padėti naujai atėjusiems rasti, kur atsisėsti? Ačiū. Taigi, kaip man minėjau, antroji delegacija į Mianmarą, pastaroji buvo praeitais metais ten vykau ir aš ir dabar laukiu mūsų vizito balandžio mėnesį, kad galėčiau pamatyti, kokie buvo pokyčiai padaryti. Europos parlamentas yra priėmęs keletą rezoliucijų dėl žmogaus teisų problemų Mianmare. Taip, trys rezoliucijos 2012 metais, dvi susijusios su uh, žiauriais išpoliais Rakhin valstijoje mes turėjome progos bendrauti su prezidentu Kainsain, kuris lankėsi Briuselyje, užsienio reikalų komitete parlamente. Taip pat e, turėjau progos kalbėti su užsienio reikalų ministru ir aptarti e, žmogaus teisų padėtį Mienmare. Ir kai lankėmės žmogaus teisų taryboje Ženevoje. E, Mienma, džiugu, kad Mienmaro vyriausybė pritarė pasiūlymui atidaryti Junktinių tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biurą šalyje. Taip pat jie yra įsipareigojo parengti įstatymų projektus Kai ten lankėmės, mums nebuvo konkrečiai pasakyta, kiek visą tai užtruks laiko. Matau, čia yra kolegos, kurie kartu vyks į Mianmarą. Taigi šis mūsų klausimas yra tarsi pasirengimas vizitui. Žmogaus teisų komitete daugiausia dėmesio skiriame tiems klausimams, tiems probleminiams klausimams, kurie kelia daugiausia, daugiausia diskusijų. Bet žinoma, reikia pripažinti, kad yra ir teigiamų pokyčių. Mes, kaip politikai susirūpinę žmogaus teisų padėtimi, galime pripažinti, kad situacija iš esmės gerėja bet žinome, turime daugiausia dėmesio skirti dar toms rytims, kur reikia daug ką keisti. Taigi šiandien su mumis yra ponas Salai Zaukling, Činų žmogaus teisų organizacijos programų vadovas. Labą dieną. Ir taip pat su mumis Matthew Jones iš organizacijos Christian Solidarity. turbūt negalėsime paliesti visų probleminių aspektų. Taigi, prašau, pristatykite tos didžiausius probleminius klausimus. Taip pat su mumis yra Georgijos Antonijų iš EIVT ir ponas Esko Kentušinski iš ECHO generalinio direktorato. Azijos ir Latino Amerikos skiriaus vadovas. Taip pat su mumis yra Mienmaro ambasadorius. Ačiū, kad atėjote. Turėsime progos aptarti artėjantį vizitą. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Salai Zaukling. Thank you, Madam Chair. Um, <clears throat> Dėkoju pirmininkė, ačiū, kad surengėte šią diskusiją aptarti žmogaus teisų padėti Birmoje. Taip pat dėkoju, kad suteikėte progą pristatyti, kokia yra padėtis. Žinau, kad parlamentas daug prisidėjo organizuodamas būsimąjį vizitą, taigi norėjau visiems padėkoti. Daug dėmesio skiriama Birmos etninėms mažumoms ir, kaip jūs daugelis žinote, etninių mažumų padėtis kartais nėra minima ir nėra pakankamai dėmesio jai skiriama tarptautiniu lygiu. De, mes tikime, kad religinių ir etninių bendruomi, pagarba toms bendruomenėms yra pagrindas demokratiniam procesui. Pone pirmininkė, beveik 20 metų mūsų organizacija stebi žmogaus teisų situaciją Birmoje. Ypač e, stebime situaciją religinių bendruomenių šalies vakaruose ir daugelį dešimtmečių žmonės ten buvo diskriminuojami, persekiojami dėl religinių įsitikinimų ir tautybės. Žmogaus teisų organizacija parengė ataskaitą, kur reikalaujame um, laisvės išpažinti savo religiją činų krikščionių bendruomeniai. Tačiau nors naujoji vyriausybė teigia, kad reformos yra įvykdomos, činų, e, činai vis dar yra persekiojami ir jų laisvės pažeidžiamos. Yra pažeidžiama teisė į religiją, tikėjimą, susirinkimų laisvę vaikams ir činums yra grasinama. Ir kol kas yra pastebimi žiaurus išpoliai prieš krikščionis ir pastebimas prievarstinis budistinių šventyklų statymas. Vis dar yra diskriminuojami religinių pagrindų pasitaikė žudimų, prievartavimų atveju ir vyriausybės lygių nebuvo imtasi jokių veiksmų. Činams daugiausia nerimo kelia ministerijos vykdoma programa, kur činų vaikai yra priimami į vietos mokyklas. Ir tačiau tos mokyklos nepaklūsta bendroms normoms. Vaikai yra priverčiami pakeisti tikėjimą ir karinės pajėgos grasina šeimoms, kad tai būtų padaryta religinių reikalų ministerija taip pat remia religijos dėstymą mokyklose, bet dėstomas yra tik budizmas. Taip pat numatomos žiaurios bausmės, jeigu e, nėra pacituojamas pacituojamos budizmo religijos dogmos, taip pat vaikai priverčiami nusiskusti galvas. Taigi, pirmininkė, norėjau atkreipti komiteto dėmesį į šį priverstinį religijos pakeitimą ir į žiaurius prievartinius veiksmus. Tomas Ojo Kontana parengtose ataskaitose jungtinėse tautose 2011 ir 2013 metais apie tai kalba. Taip pat tai yra paminėta sausio 16-osios laiške, kuris buvo pasirašytas 14 parlamentarų. Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba iškėlė tokį pat klausimą. Tai paminėta 2012 metų spalį. Neseniai prieš dvi savaitės delegacija grįžo iš Birmos ir Birmos parlamento narys Ušuman ir 17 narių, nevyriausybinio organizacijų atstovai ir šinų. E, atstovai išreiškė susirūpinimą situaciją mokyklose, kalbėjo apie galimybę ir būtinybę naujai vyriausybei įtraukti į politinius tikslus būtinybę apginti teisę į religiją. Taigi, ponė pirmininkė, mes pritarėme vykdomoms reformoms, tačiau dėja šios reformos neapima religinės laisvės. Diskriminacija religinių ir tautinių pagrindų vis dar egzistuoja. ir stebint dabartinės vyriausybės politiką, matome, kad būti birmiečiu reiškia būti budistu. Jeigu mes kalbame apie taikę, demokratinę valstybę, būtina įgyvendinti tokias politinės priemonės, kurios neskatintų asimiliacijos. Taigi vyriausybė tučto jau turėtų imtis veiksmų ir nediskriminuoti žmonių religinių ir tautinių pagrindų. Demokratija yra tokia valstybės valdymo forma, kurioje gali egzistuoti skirtingų tautybių, religijų žmonės. Negalima versti mažumų asimiliuotis prieš jų valią. dvi ministerijos, sienų ministerija ir religijų, religijų ministerija turėtų imtis atitinkamų priemonių. Reikėtų įtraukti paprastus piliečius, religinius vadovus ir parlamentarus į dialogą. Reikėtų apsilankyti regionuose bendrauti su paprastai žmonėmis, su opozicijos atstovais. Tik tokiu būdu bus galima susidaryti platesnę, mm, platesnį vaizdą apie tikrąją padėtį šalyje. Dėkoju. Uh, Ačiū savo programoje, esame numatę pasisakymus priimtinės visuomenės atstovams. Na, iš tikrųjų, mes turime į dvi su pusę dienos sutalpinti visą programą. Turime, norime patekti į tokias zonas, kuriuose dar nebuvom, kurios mums įdomios, gal gausime netrukus leidimą ten vykti. Sveikinu kitą viešnę, ponia Ambusan. Ji yra um, Kachin Women's asociacijos Tailandė uh, vadovė. 2004 metais programa pradėjo savo veiklą, sveikinam jūs atvykusią. Ir dabar žodis kolegai Matthew Jones. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, laba diena. Aminga lava. Didelis malonumas šiandien tenka kalbėti su jumis apie Birmą, tai yra man brangi šalis ir jūs jau girdėjote apie ją ne kartą. Aš Ženevoje dalyvavau žmogus teisų komisijos sesijoje ir neseniai teko vertinti e, ketvirtai ir dešimtai klausimus darbo tvarkėje. Ta pastaras klausimas yra susijęs su gebėjimu kūrimu. Mes um, norime pasakyti, kad Birmos ateitis mums rūpi visiems. ES išlaikė rezoliuciją ketvirtuoju klausimu ir aš manau, kad na, dabar tai yra teisingas sprendimas. Vienintelė, vienintelis dalykas, kuris yra labai svarbus, yra štai kas mums. Mes matome pažangą pastaruo metu šalyje, tačiau matome, kad žmogaus teisų pažeidimų dar tebėra daug, ypač įvairių etninių mažumų gyvenamuose e, regionuose. Ir norėčiau būtent apie tai šiandien trumpai pakalbėti. Pirmiausia, labai svarbu pripažinti, žinoti, kokie, kas yra atsitikę pastaraisiais dviem metais. 2012 metais Birmos pabėgėliai gyvenantis Londone gavo naujieną, kad jų tėvas buvo įkalintas 65 metų kalėjimo bausmiai už dalyvavimą pilietinėme judėjime šyrit tas asmo buvo paleistas kartu su kitais politiniais kaliniais. Dar nesiniai tai būtų buvę neįmanoma. Esu lankęsis Birmoje ir e, žinau, kad, kad tokie klausimai labai delikatus. 2000 politinių kalinių dar randame Birmoje šiandien. Dažnas jų kalinamas be teismo. E, jie neužtikrinama žodžio laisvė ir e, Taip pat buvo susitarta dėl paliaubų, dėl paliaubų, kurias taikys daugelis etninių grupių. Tačiau iššūkių tebelieka daug, o reformos atliktos tebėra trapios. E, svarbiausių laisvių suma, suvaržymai yra sumažinti, tačiau dar jų tie suvaržymai tebegalioja kaimo vietovėse. Paliaubų sustarimas buvo pasirašytas tarp keletų etninių grupių ir tai yra uh, bandymas tartis, tačiau tai dar nereiškia galutinio taikos proceso ar politinio dialogo. Pirmiausia, tai reiškia, kad keičiasi atmosfera, tai dar nėra sisteminiai pasikeitimai. Tad yra būtina atlikti kuo greičiau konstitucinę reformą. Dabartinė konstitucija numatė referendumą 2008 metais. Ten yra numatyti tokie elementai, kurie dėja netitinka tarptautinių demokratinių standartų. Birma turi išspręsti šios dalykus, ES turėtų skatinti tą procesą, kad jis būtų kuo sažiningesnis ir skaidrės daugiau. Mes manome, kad etniniuose regionuose e, būtina užkirsti kelią Birmos armijos išpoliams prieš etninės mažumas, prieš činus konkrečiai. Būtina, kad būtų činams užtikrinta religijos laisvė žmogaus teisės. E, e, Politiniai kaliniai buvo paleisti dažnai laisvę liktinai ir bet kuriuo metu gali vėl atsidurti kalėjime. Yra būtina, kad būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą Činų valstijai, kad e, būtų galima pagelbėti tiem žmonėms, kurie buvo iškelti iš savo gyvenamųjų vietų. Jungtinių tautų e, organizacijos, nevisinės organizacijos dirba prie šių klausimų. Dialogas pradeda mėgstis ir mes turime pasižiūrėti, kodėl dar tebėra tiek daug e, žmogaus teisių pažeidimo, kodėl greunamos bažnyčios, kodėl siaubamas žmonių turtas. Daugiau negu šimtas tūkstančių žmonių činų valstybė buvo priversti išsikraustyti iš savo kaimo, nes jos puolė mm, ka, oficiali valstybės kariuomenė. E, seksualinis smurtas ir smurtas e, tebėra naudojamas kaip karo ginklas ir ypač tai pasina apie činų valstybę. Taigi svarbu, kad šalis nesidurtų politinio izoliavimo zonoje. E, musulmonų e, rahiniai kenčia taip pat nuo e, priespaudos ir nuo konflikto. Rahinų valstija gali būti padalinta į dar mažesnės valstijas ir čia jau yra irgi prasidė rimti procesai. Rahinėje irgi patiria daug teisių pažeidimų, jiems draudžiama laisvai judėti, jiems draudžiama e, keliauti, jiems sunku gauti švietimo paslaugas ir sveikatos paslaugas taip pat. Turi būti ir čia leidžiama patekti humanitarinės pagalbos teikėjams, kad abiems rahinams ir rahiniems būtų galima suteikti pagalbą. Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu vyriausybė ir parlamentas turi uh, peržiūrėti 82 metų pilietybės įstatymą, kad visi piliečiai gimę Birmoje galėtų turėti vienodas piliečių teisės. E, būtina investuoti į švietimą, būtina plėtoti tarp kultūrinį dialogą ir pradėti nacionalinį susitaikymą. Būtina, kad keitųsi iš esmės situacija, būtina kurti harmoniją tarp atskirų religijų, kad būtų užkirstas kelias smurtui ir susirūpinimą kelia e, smurtas ir, ir religiniai išpoliai dėl religijos kai kuriuose regionuose. Jungtinių tautų specialusis atstovas lankėsi e, regionuose ir aptarė šią situaciją. E, draudžiama statyti ar, ar renovuoti ar plėsti bažnyčias ir mečetes krikščionės ir musulmonai patiria labai rimtą diskriminaciją Birmoje. Reikėtų numatyti labai aiškius standartus ir toliau taikyti spaudimą Birmai, kad būtų užkirstas kelias žmogaus teisės pažeidimams ir kad būtų pradėtas politinis dialogas ir taikos procesas šalyje. Būtina, kad tie politiniai kaliniai, kurie buvo paleisti liktai, būtų išlaisvinti. Mm ES turėtų taip pat skatinti konstitucinę ref, konstitucinės reformas ir teismų sistemos reformas. Galiausiai Birma turėtų būti paraginta pasirašyti e, konvenciją tarptautinę dėl karo ir civilinių nusikaltimų. Būtina taikyti tokias politikas ES, kurios skatintų reformas Birmoje. E, spaudimas duoda rezultatų. 2011 metais žmonės lyg pabudo Birmoje ir nusprendė, kad demokratija jiems patinka. Pasikeitimai Birmoje prasidėjo, nes e, tas spaudimas, kurį vykdė ES ir kiti, pagaliau davė vaisių. E, sprendimai buvo tinkami, paskatino pasikeitimus Birmoje ir dabar būtina keisti politiką ir praktiką, kad tai būtų naudinga visoms Birmos bendruomenėms. Ačiū. Vielleicht. Thank you very much. And... Dėkoju. Ačiū, kad pakvietėte Human Rights Watch organizaciją dalyvauti diskusijoje. E, džiaugiamės, kad jūsų delegacija vyks į Birmą. Gaila, kad praleisite ten labai nedaug laiko. Ir tikrai labai gaila, kad negalėsite nuvykti į kitus regionus ir kad būsite tik sostinėje. Tikėkime, kad kitą kartą pavyks tą padaryti. Leiskite man pradėti nuo gerų naujienų iš Birmos. Bet savo pranešimą baigsiu dėja nekokiamis žiniomis. Bet kas, kas lankysis rangūne artimiausių metų, nusteps kaip šalis pasikeitė po 2011 metų. Šalis iš kalėjimo virto į parlamentinę valstybę, laikraščiai praneša tikras naujienas, kritikuoja vyriausybę. Šiandien aktyvistai, kurie prieš dviejus metus buvo įkalinami iki gyvos galvos, dabar sėdi prie vieno stalo su vyriausybės atstovais, su ministrais ir kartu kalbasi, kaip galima būtų spręsti problemas ir išlaisvinti dar įkalintus politinius kalinius. Taigi Birma tampa nauja valstybė, kurioje daug žmonių žuvo norint, norėdami įveikti karinį režimą. Ir iš ties Europos parlamentas daug metų darė spaudimą šaliai. Bet sakyti, kad šalis tampa demokratija yra visiškai skirtingai dalykai, nei sakyti, kad jie jau tapo demokratinė. Ir kaip minėjo kolega, iš ties kol kas karinė diktatūra šalyje lieka. Kol kas visi pokyčiai vyksta tik todėl, kad dėl kelių teigiamai nusiteikusių žmonių valdžioje. Kol kas institucinių pokyčių nėra. Kol kas spaudimas išlieka ir būtina siekti daugiau pokyčių. Ypač reikėtų pokyčių ir akivaizdu, kad karinė valdžia ir karinės valdžios remiamos pramonės šakos tiems pomyčia, pokyčiams priešinsis turbūt niekas iš esmės nepasikeis iki 2015 metų, kada yra numatyti pirmieji parlamento rinkimai. Tuomet tikėkime, kad visi galės dalyvauti lygiomis sąlygomis. Ir jeigu karinė valdžia leis, tuomet galbūt demokratinės jėgos turės progą pradėti tas institucinės reformas, taip reikalingas Birmai. netokios. Norisi Birmą pateikti kaip sėkmės istoriją ir pavyzdį, tačiau matome, kad kol kas Birmos pokyčiai yra labai lėti, menki ir būtina rasti tą pusiausvirą tarp spaudimo ir padarytos pažangos. Europos Sąjunga tikrai turi atsižvelgti į šį kylantį iššūką, iššūkį, kokį ir kiek spaudimo taikyti. O dabar netokios geros naujienos. Etninių mažumų situacija šalyje – Daug apie tai nekalbėsiu, nes prieš tai e, kalb, pasisakiusiai apie tai jau minėjo. Po Birmos nepriklausomybės atgavimo 48 metais centrinė vyriausybė išstūmė etninės mažumas gyventi į šalies pakraščius. niekaip vyriausybei po nepriklausomybės atgavimo nepavyko sutaikyti skirtingų etninių mažumų ir dėl to į valdžią atėjo karinis autoritarinis režimas. Konfliktai ištrėmė milijonus birmiečių iš savo gimtųjų namų. Ir šiandien situacija yra vis dar labai trapi. Šalyje yra daug etninių mažumų, ginkluoto etninių mažumų grupių. E, šalies šiaurėje yra kačinų bendruomenės ginkluotosios pajėgos ir cituoju, kad šalis skelbia ginkluotą, ginklu, baigtą ginkluotą kovą, tačiau matome, kad šalies kariuomenė ir toliau diskriminuoja šią tautinę mažumą ir toliau vykdo ginkluotus išpolius šalies šiaurėje. Visi žinome, kad toje teritorijoje yra daug paprastų piliečių, bet turime duomenų, kad e, karinės pajėgos užpuolė e, kačinų gyvenamas vietovės ir žuvo tūkstančiai žmonių. Apklausų metu e, žmonės yra kankinami, moteris prievartaujamos. Ir labai svarbu pastebėti, kad Kačinų sukilėliai taip pat yra įvykdę ne vieną žmogaus teisų nusižengimą, įskaitant ir vaikų įtraukimą į karinį konfliktą. Taigi kol kas padėtį šalyje kontroliuoja karinės pajėgos, o situacija kačinų valstijoje yra sudėtinga. Armija, karinės pajėgos ir toliau kovoja neatsižvelgdamos į nuostolius. <coughs> Neaišku, kokia yra konflikto priežastis, ar kovojama prieš tautinę mažumą, ar norima turėti prieigą prie gamtinių išteklių egzistuojančių šalia šiaurėje. Dar pakalbėsiu apie situaciją Arakane. Kaip žinote, birželio mėnesį ir praeito metų spalį įvyko konfliktas tarp Arakano budistų ir musulmonų. Um, bendruomenės e, Birmos vakaruose. Human Rights Watch užfiksavo šį konfliktą ir buvo paskelbtos pavidovinės nuotraukos, kaip rakin musulmonų bendruomenės e, narių teritorija buvo sudeginta, sulyginta su žeme. Policija ir saugumo pajėgos nesikišo, iš šalies stebėjo situaciją, o kartais net prisidėjo prie vykdomų žiaurumų prieš rahimus. Rohindį. Prieš rahindijus. Rahinių bendruomenė yra persekio, labiausiai persekiojama bendruomenė pasaulyje. Jiems nesuteikiama e, Birmos pilietybė, nors kelios kartos gyvena šioje šalyje. Taigi šiai problemai spręsti reikia ieškoti išeičių. Rahingai, rahingams draudžiama kurti šeimas, dirbti ar keliauti Birmos teritorijoje negavus specialaus leidimo. Visa tai yra nepriimtina ir ES turi ir toliau daryti spaudimą, kad rahingoms musulmonai būtų užtikrinamos žmogaus teisės Birmoje, kaip ir visiems kitiems. Lapkričio mėnesį Birmos vyriausybė įsipareigojo imtis veiksmų, kad bū nebepasitaikytų žiaurumo išpolių prieš piliečius. Jie įsipareigojo tokių išpolių kaltininkus patraukti baudžiamom atsakomybėn. Taip pat buvo pasižadėta rūpintis pilietinė visuomenė ir suteikti pilietybę jos neturintiems. Tačiau pastebėta, kad jokios pažangos šiuo klausimu padaryta nebuvo. Pirmininkė, Jūs minėjote svarbius įsipareigojimus ir pastangas, kad Birma įsipa, Birmas vyriausybė įsipareigojo atidaryti pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biurą. Bet aš galiu patvirt, patikinti, kad kol kas jokių veiksmų, kad tai būtų padaryta, imtasi nebuvo. reikia dirbti ne tik su Birmos vyriausybė, bet ir su Birmos žmonėmis. Vykti į tas teritorijas, kalbėtis, stebėti ir fiksuoti, kokia yra padėtis. Taigi nors Birmos vyriausybė įsipareigojo atidaryti pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biurą, jie šiuo klausimu nieko nedaro. Taigi ES už viena iš užduočių yra daryti spaudimą, kad tai būtų, kad tai vyktų. Dar vienas labai svarbus klausimas. Kaip ES galėtų pasinaudoti savo įtaką šiuo svarbiu momentu, kai Birma yra šiame pereinamajame laikotarpyje? Aš galiu pasakyti, kad Birmos gyventojai nekovojo veltui už savo laisvę. Ir ES valstybės narės rėmė jų kovą ne veltui. Birma gali tapti ta valstybė, kuri kas keliarius metus organizuoja rinkimus. Bet kol kas didžioji dalis jėgos yra sukaupta um, karinėje valdžioje. Taigi jeigu tai pavyko pasiekti, galima tik turbūt po 2015 metų rinkimų bus pasakyti, ar visos pastangos atsipirks. Tik tuo met šalis galės įgyvendinti visą savo turimą potencialą. Iki tol ES turėtų toliau stebėti situaciją ir toliau daryti atitinkamą politinį spaudimą. So, uh, on our program... Pirmininkė. Mes susitiksime su ministru, kai lankysimės ten, kuris yra atsakingas už taikos dėrybas su etninėmis grupėmis. Mūsų misija be abejo netliks jokių tyrimų. Tačiau manau, kad yra būtina vykti etninius regionus, kai kas iš mūsų ten vyks Ir taip pat stengsimės bankoke pakalbėti e, žmonėmis, kurie atsakingi už tų konfliktų sureguliavimo. Ponas Antonio čia yra atvykęs ir ponas Kentušinskis, vienas iš ECO generalinių direktorato, kitas iš išorės veiksmų tarnybos. Ponui Antonio žodis pirmiausia, prašau. Dėkoju, ponė Priminkė, kad pakvietėte išorės veiksmų tarnybos atstovus pateikti situacijos pirmoje apžvalgą. Kai kovo mėnesį 2011 metų pradėjo tik nauja vyriausybė, situacija stebima e, atidžiai šioje šalyje. Vyksta politinės ir ekonominės reformos, jas įgyvendina vyriausybė. 50 metų ten vyravo autoritarnis režimas ir vyriausybė dabar įsipareigojo įdėkti demokratiją ir jau buvo žengta reikšmingų žingsnių šią linkme, kuriant atviresnę visuomenę, užtikrint daugiau lygybės joje. Dirbama keliais frontais. Pirmiausia, stengiamasi e, skatinti nacionalinį susitaikymą ir demokratizavimą, įdėkti geresnę valdyseną, ekonominės ir socialinės reformas. Mes Džiaugiamės dėl tokių e, reformų, taip pat dėl politinių kalinių paleidimo, bet gerėjo situacija, būrimosi asociacijas, demonstracijas, bei, nu, e, žodžio laisvės rytyje. Taip pat e, daroma nemažai tam, kad būtų galima pasiekti nacionalinio susitaikymo. Tom Sansuky buvo paleista į laisvę, baigėsi tas politinis procesas, kuris buvo e, spaudimo politiniams kalniams iliustracija. Ir dabar matome, kad pasirinktas yra kelias taikiai perėti prie demokratijos. E, pasikeitimai labai reikšmingi, jie pozityvus. Šalį iškyla daug iššūkių, kurie labai sudėtingi - demokratizavimas, ekonominė plėtra, žmogaus teisų padėtis, taikos e, sukūrimas, nacionalinis sustaikymas, visa tai ir yra tie iššūkiai. Matėme, kad baimės klimatas, kuris šalyje vyravo ilgus dešimtmečius, išsisklaidė. Žmonės drąsiau reiškia savo nuomonę ir kalba apie patirtas neteisybės. Vilietinė visuomenė šalyje auga, bręsta. Norėčiau pasakyti, e, kad e, nepaisant tų gerų pokyčių, rohinių bendruomenė patiria persekiojimus. Buvo padaryta pažangos žmogaus teisų srityje, vyriausybė ir toliau stengiasi siūsti pozityvius signalus, e, signalus tarptautinė bendruomenė. Pavyzdžiui, Raudonojo kryžiaus organizacijos, organizacijos atstovai gali dirbti šalyje Taip pat peržiūrimos politinių kalinių bylos, dalyvaujant buvusiems kaliniams politiniams ir pilietinės visuomenės atsoms. Visą tai yra pozityvų signalai, bet tai iššūkių daug tebelieka, ypač kalbant apie mažumų teisių padėtį. Šiuo perėjimo svarbiausias dalykas yra nacionalinis susitaikymas šalyje siautėje pilietinis karas iki pat jos nepriklausomybės 48 metais. Faktiškai tai yra pasaulyje ilgiausiai trukęs pilietinis karas, nes jis nuo 48 metų truko be perstojo. Ir šis klimatas nėra e, labai palankus. Pastebėjome, kad žmogaus teisų organizacijos pastebėjo, kad žmogaus teisų pažeidimų šalyje dar yra daug. Pereitais metais Rahinijų valstybė Vokietijoje, Rahinijų valstybėje įvyko daug tų pažeidimų, ypatingai daug. Mes e, galėsime vėliau galbūt pateikti papildomos informacijos, kai gausime daugiau informacijos apie visus tą šalį. Pirmininkė, dėkoju, o dabar pataisykite, jeigu klystu. Aš manau, kad yra naujiena, netrukus ES, o gal jau ir atidarė ten Rangūne ketina atidaryti savo atstovybę, ar ne? Atsakymas. Rangūne jau įsikūrė tas biuras. Tačiau netrukus pradės ten dirbti delegacija. Tai vyks nuo šių metų, o biuras rangų neveikia nuo pernai. Dabar žodis ponui Kenčitski, prašom. Pone pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte e, mūsų direktoratą kalbėti šią temą. Kalbėsiu neilgai. Norėčiau pakomentuoti humanitarinius aspektus kai kuriuos. Tų klausimų, kuriuos šiandien aptarėme. Jūs žinote, kad ko generalinis direktoratas veikia Mienmare. E, mes apie situaciją jau 50-60 metų, mes ten dirbame, mes ten veikiame, dirbame su administracijos struktūromis. Mes buvome vieni pirmųjų ES institucijų veikiančių konkrečiai ten, toje vietoje. Tradiciškai mes laikomės mūsų patikėtų įgaliojimų ir pirmiausia dirbame su pažeidžiamiausiomis bendruomenėmis, su mažumomis. Pirmiausia, pasienyje su Kinija ir Tailandu, su Kačinais ir Arakano valstija. Per pastaruosius keletą metų mes su Kačinais ir Rahiniais dirbome daugiausia, nes Kačinų patiriamas konfliktas ir e, asmenų perkelimas dėl šio konflikto tapo didžiulė problema. Mes Rahinių valstybė taip pat nuolatos veikėme aktyviai, nes žinome, kad ta bendruomenė irgi labai pažeidžiama. Mūsų, tai yra musulmonų bendruomenė šalies vakaruose, bet pirmiausia apie kačinus. Kai buvome nuvykę į misiją ir prieš keletą dienų grįžom iš jos, vienas iš mūsų pašnekovų buvo ministras Anmin, su kuriuo matysitės ir jūs. Jis su didelė viltim kalbėjo apie naują dėrybų raundą, taikos dėrybų raundą. Ir mane, kad situaciją pavyks stabilizuoti. Tačiau aš išreiškiau mūsų susirūpinimą jam dėl kačinų bendruomenės. Anksčiau prieš mane kalbėjęs asmo minėjo, kad tebe lieka nuo dar 1912 metų galiojantis draudimai taiki, taikomi kačinams. E, jiems draudžiama keliauti į vyriausybės nekontroliuojamas zonas. Žmonės, kurie turėjo palikti savo namus dėl ginkluoto konflikto, dėja atsidūrė tokiuose zonuose, kur neturi teisės būti faktiškai. Ir iš tikrųjų labai sunku yra išsiaiškinti situaciją. Kai buvome susitikę su ministru Agminu ir kitais ministrais e, prieš dešimt dienų maždaug, mums buvo kartojama – kad mm, situacijas tengiamas išspręsti. Mes sakėme, kad reikalinga nauja rezoliucija šiuo klausimu. Mums buvo sakoma, kad netrukus vėl prasidės taikos dėrybos, antrasis jų raundas, sezonas. E, svarbu neužmiršti, kad didžiuliai humanitariniai poreikiai, pagalbos poreikiai egzistuoja tame regione. Po 14 mėnesių dėrybų buvo pasiekta vieno rezultato, kad buvo galima pateikti vaistus e, kačinams ir kai kurias kitas būtino vartojimo prekes. E, ir į tas zonas, kurios yra vyriausybės kontroliuojamos, ir į tas, kurios nėra kontroliuojamos. Taip pat buvo gautas leidimas pasižiūrėti, kokie yra sveikatos apsaugos poreikiai visoje valstijoje. Ir tą planą patvirtino um, kompetentingos administracijos struktūros. Būtina taip pat tam nuotyti reikiamus resursus. Kiek laiko užims to plano įgyvendinimas, dar neaišku, bent kol kas. Tai be abejo yra proveržys, lūžis, bet to nedidelio, sakykime, lūžių buvo pasiekta po kelkos mėnesių dėrybų. Humanitarinės pagalbos konvojai, kurie teikia pagalbą, jungtinių tautų pagalbą ar nevyriausybinio organizacijų pagalbą, galėjo nuvykti į tas zonas, kurios yra ir vyriausybės nekontroliuojamos. Mes turime tęsti, kad e, ta pagalba, tęsti žygius, kad būtų ta pagalba teikiama ir toliau. Dabar dėl rahinių. Aš žinau, kad situacija yra bloga, bet nežinojau, kad jinai tokia bloga, tokia dramatiška. Daugeliu atveju padėtis tampa iš tikrųjų labai sudėtinga. lankėmės keletoje pabėgėlių stovyklų. Labai tokiuose zonuose, kur galima patekti tik laivu, reikia plaukti 3-4 valandas norint ten patekti. Paktų, taip vadinasi ta vietovė, Ten yra įsteigta keletas stovyklų, matėme tos žmonės ten. Ten apie 12 tūkstančių žmonių gyvena labai sunkiamis sąlygomis. Faktiškai nėra jokių sanitarinių renginių. Ir tie žmonės gyvena tiesiog labai sunkiamis sąlygomis. Mums tapo Akivaizdu, kad ta situacija yra nepakeliama. Ir kai prasidės lietus, tiesiog tai tas stovyklos taps negyvenamos. Ir galint nutikti tai, ką mes matėme Šrilankoje pabėgėlių stovyklose 10-12 metais. Mat, matėme vaikus kesančius tualetuose ir panašiai, nesinorėtų, kad tokia situacija pasikartotų dabar, jei būtina užkirsti kelią. Dar vienas trikdantis elementas yra. Dar vienas nerima keltis elementas yra tas, kad žmonės negali laisvai judėti. Gydytojams neleidžiama atvykti į tą vietą, sąlygos tikrai labai sunkios dėl to, kad egzistuoja visokiausi apribojimai ir tuo pat metu iškyla įvairiausių kitokių iššūkių, nes tos stovyklos yra, kaip jau sakiau, labai tokiuose vietose. Tad yra būtina padaryti viską, kad tos stovyklos būtų perkeltos kitur, nes dabar ten tiesiog kyla pavojus ten gyvenantiems žmonėms. Artimiausiamis savaitėmis tą reikėtų padaryti, kad būtų galima iškirsti kelią tam, kas jau dabar galėtume pavadinti ypač sudėtingą humanitarinę situaciją, kol ten neįvyko tikra drama. Aš tą signalą labai aiškiai perdaviau diskusijų metu savo pirmos pašnekovams. Susitikome su keturiais įvairiais ministrais Dar vienas klausimas, kurį iškėlėme ir kur reikalavo imtis skubių veiksmų. Buvo susijęs su nuolatiniais grasinimais, kuriuos patiria rahinių bendruomenė. Mes buvom apkaltinti tuo, kad padedame tik musulmonų bendruomeniai, bet tai nėra tiesa. Aš pabandžiau paaiškinti Mianmaro administracijos atstovams, kad mes atsižvelgiame egzistuojančius poreikius. Ir jeigu nutinka taip, kad perkeltųjų asmenų didžioji dalis yra patyrusių smurtą ir jeigu tie žmonės yra musulmonai, tai ką padarysi? Ta pripažino net pats ministras Aminu Lapidu vykus. Rahin, Rahinų e, parlamento nariai taip pat pripažino šią problemą. Jie minėjo, kad tie žmonės stovyklose turi būti geriau įkurdinti, nes jiems judėjimo šalyje ribojimai yra netaikomi. Tad e, jie, sut, mano pašnekovai, sutiko su tuo, kad gyvenimo sąlygos buvo netinkamos ir kad jas būtina gerinti. Mes lankėmės, kaip jau sakiau, rahinių stovyklose. Žmonės, nepaisant to, kad a, judėjimo apribojimai netaikomi, gyvena atokiai, toli, jie daugelis jų gyveno iš žvejybos, jie dabar negali to daryti, kurie augino gyvulius negali tą daryti, e, kurie gyveno iš prekybos prekiauti dabar negali, situacija yra iš tikrųjų beviltiška. Kiekviename susitikime Mes kėlėme nuolatos to laisvo judėjimo galimybės klausimą, nes tiek žmogaus teisų požiūrių, tiek e, ekonominių požiūrių tų žmonių situacija yra tikrai nepavydėtina. Nes žmonės juk turi turėti teisę užsidirbti ir galiausiai kažkaip siekti savo ekonominės minimalios naudos. Tuose tokiuose stovyklose taip pat matėme labai sudėtingą sveikatos situaciją, nes sanitariniai renginiai yra labai primityvus ir labai sunku gauti sveikatos apsaugos paslaugų, o kartais ir visai neįmanoma. Tiesiog žmonės miršta. Miršta, nes nesulaukia net elementarios medicinos pagalbos. Žmonės kenčia nuo lygų, labai sunku juos nuvežti į ligoninės, nes regione aplinkui ligoninės jų nepriima. Viena iš ligoninių, viena kita jų priima, tačiau ta ligoninė turi irgi ribotus pajėgumus ir visų priimti negali. Taip pat norėčiau pasakyti štai ką, kaip ir kiti kalbėtojai. Mes pateikėme Europos komisijos nuomonę. Mus e, džiugina pasiekta pažanga Birmoje. Iš tikrųjų, džiugu matyti tos gerus pasikeitimus. Norėtųsi, kad tie procesai tęstųsi toliau, bet susirūpinimas tebėra e, gyvas, nes aš apie tai minėjau ir lapidų susitikimų metu. Rohinjų padėtis, ypač humanitarinė padėtis, yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Tai gali pakenkti Mianmare vykstančiam susitaikymo ir demokratizavimo procesui, jeigu situacija nesikeis. Jeigu žmonės negalės laisvai judėti, jeigu jie negalės uh, patenkinti svarbiausių išgyvenimų poreikių, tai tuomet tų, tie žmonės, tie rajiniai, musulmonai gali tapti radikalia jėga. Ir ta bendruomenė gali sukelti neramumus. Nesunku įsivaizduoti, prie ko tai gali privesti. Na, jaučiamas yra tam tikras, tam tikra įtampa tvyranti ore. Baisu, kad nepratrūktų kokia nors, koks nors smurtas. Ir manyčiau, kad turime paminėti du dalykus. Mes turime įtikinti Birmos administraciją veikti kuo greičiau, kad paskui nebūtų per vėlų. Būtina perkelti žmonės į tinkamas gyventi pabėgėlių stovyklas, nes dabartinėse jiems kyla pavojus ir galiausiai būtina užkirsti kelią radikalių elementų atsiradimui. Ir tai galėtų paveikti situaciją. Tuomet ir šalies valdžiai taptų sudėtinga veikti konstruktyviai. O šalies administracija turi ir dabar daugybę sprendžiamų problemų. vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Dėčiau pasakyti, mes turbūt visi laukiame tyrimų komisijos pateiktų rezultatų. Prezidentas Tensein įsteigė tą komisiją praeitais metais. Komisijai bus teikti galiojimai e, ne tik tirti, kas įvyko, bet ir žvelgti labiau į ateitį. Mes supratome, kad ši Komisija, kas paaiškėjo susitikimo metu su imigracijos ministru, komisija net, netrukus pateiks savo ataskaitą, jau prezidentui buvo pateiktos tam tikros rekomendacijos. Mes manome, kad jeigu nebus imtasi patikimų priemonių, bandant sutaikyti atskiras bendruomenės ir mažumas. Jeigu ir toliau bus taikoma segregacija ar geto sąlygos vienai ir kitai bendruomeniai, kaip yra dabar, jeigu nebus imtasi priemonių situacijai pakeisti, tai tuomet sunkumų iškils dar daugiau, galbūt daugiau bus įtampos ir smurto o to pasiekmes be abejo bus sunkiai numatomos. Dėkoju. Thank you, Mr. Kinčinski. Dėkoju, ponui Kančinski. Ačiū, kad taip detaliai nupasakojote padėtį. Taigi, turime aptarti ne tik rohingos bendruomenės padėtį, bet ir atsižvelgti į humanitarinę padėtį. Dabar kreipiuosi į visus, galbūt yra norinčiųjų pasisakyti. Taigi visų pirma, ponė Klinglison. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu. Dėkuoju visiems pasisakiusiems ir salėje, ir e, prezidiume. Viskas buvo labai turininga ir naudinga. Pavyzdžiui, man, aš e, dirbu delegacijoje. Aš e, dabar nenagrinėsiu petninių klausimų, bet turėčiau klausimą. Vienas iš, viena iš svarbių žmogaus teisių yra teisė į informaciją ir e, nepriklausomas informacijos e, gavimas. E, Ar jūs turėtumėte kokios informacijos apie žiniasklaidos padėtį Birmoje, nes man atrodo, kad paprasčiausiai mes pamiršom apie tai pakalbėti, o tai svarbus aspektas. Dėkuoju, ponas Tokiš. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Pernai turėjau progą susitikti su delegacija iš Činų regiono. Susitikau su Činų žmogaus teisų organizacijos atstovais. ir jie tame regione yra persekiojami. Mes parengėme laišką vyriausiai galiotiniai Katrin Ashton ir gavome jos atsakymą. Kaip tik čia jį ir turiu. Norėjau padėkoti tiems kolegoms, kurie prisijungė prie mūsų šio laiško, po jo pasirašė. Taigi ir jums dėkoju, pirmininkė. Ačiū, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę. Iš ties tai yra labai rimtas žmogaus teisų pažeidimo klausimas. Matau, kad padėtis Birmoje Mianmare yra labai rimta. Ir ne tik dėl paties režimo, bet ir dėl egzistuojančių konfliktų tarp skirtingų bendruomenių. Norėjau atstovui, vyriausybės atstovui užduoti klausimą. koks yra režimo vaidmuo sprendžiant budistų, musulmonų, krikščionių konfliktus. Ar yra daroma kažkokia atskirtis, ar remiama kuri nors iš šių bendruomenių. Vyriausybė turėtų būti tas veikėjas, kuris mm, bendrada skatina visų mm, mažumų bendradarbiavimą. Turėtų būti tuo tarpininku. Pirmininkė, aš norėjau paraginti mus ir toliau skatinti e, padėties Birmoje gerėjimą. Dėkoju. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju, kad e, surengėte šios klausimus. prieš mūsų ir surengėte juos prieš mūsų kelionę į Mienmarą. Informacija, kurią išgirdau šiandien, yra man be galo svarbi. Dėkuoju taip pat ir už programą, kurią parengėte. Ta programa iš tikrųjų puikiai sudaryta. Aišku, galima gailestauti, kad negalėsim nuvykti į tuos regionus, apie kuriuos čia buvo kalbama. O būtų įdomu ten pabuvoti, turint omeny visą tai, kas buvo pasakyta dabar. Tai taip pat svarbu būtų ir ten gyvenantiems žmonėms, jie pamatytų, kad yra domimasi jų padėtimi. Mano klausimas e, būtų toks. Ar mes niekaip negalėjome nuvykti į tuos regionus ir, ir, ir, ir galim nuvykti tik tai į miestus, nes antraip yra neįmanoma, padėtis tose vietose neleidžia mums to padaryti, ar dėl kitų priežasčių. Nes e, jeigu yra tokia galimybė ir mes ją nepasinaudojam, tai tinkamai netiksim savo darbo. Yra ir kitas e, aspektas čia. Turiu omenyje susitikimus su gyventojais, parodant, kad mes e, su pagarba žiūrime juos. Žinome, kad opozicija pasiekė puikių rezultatų per rinkimus. Ir e, turime atsižvelgti į opozicijos padėtį. Ar opozicija turi uh, teisę pateikti savo poziciją. Taip pat e, žinome, jog yra tarp etninių, tarp bendruomeninių konfliktų. Turime atsižvelgti ir į šį kontekstą ir ar yra kokių nors ženklų rodančių, kad padėtis e, galbūt gerėja šito požiūriu, ar vis dėlto atrodo, kad uh, negerėja padėtis. Kaip, kaip jums atrodo? Ir jūsų nuomonė, turintume ne mūsų programą, kas yra mūsų prioritetas? Programa yra tokia, kokia yra, turbūt mes turim sutikti jau su tuo, kad negalėsim jos pakeisti. Tačiau ką mes galime teigiamo nuveikti ir kas būtų svarbiausias dalykas, koks būtų svarbiausias dalykas čia? Pirmininkė, dėkuoju. Also... Taip pat norėčiau kreiptis į tuos, kas norėtų atsakyti, kaip yra su žiniasklaidos įstatymu. Norėčiau pasakyti, kad mes informacijos ministrų paprašėme susitikimo ir norėtume pasiteirauti, kiek toli yra pažengęs tai žiniasklaidos įstatymas. Tokiašai mes iš tikrųjų išgirdėjome labai detalų pranešimą kolegos, kuris atsovauja Činų bendruomenė. Ten buvo detaliai labai išdėstyta kokia yra padėtis. Jūsų klausimų būtų kaip ir atsakyta. Galbūt paraginčiau atsakyti išorės veiksmų tarnybos atstovus, kaip jūs sprendžiate savo darbę činų bendruomenės problemą. Norėčiau pakviesti ir jūs, nes jūs esate kačinų bendruomenės atstovė, atstovėte tai moterų reikalams. Labai trumpai galbūt galėtumėt pasakyti jūsų požiūrį, kokia yra patytis. Kaip ir kačinų atveju buvo susikloščiusi labai sunki padėtis kačinų regione. Mes tą klausimą aptarėme su gynybos ministru. Gynybos ministras pasakė labai aiškiai, kad tai nebuvo kažkokia organizuota ataka, tiesiog išpoliuojamasi kažkokie individualūs kariškiai ir yra būtina, kad būtų pasiektos paliaubos ir darybos atrodo dabar vyksta. Komisijos atstovai mums kalbėjo apie situaciją. Human Rights Watch atstovai gal galėtų irgi papildyti atsakymą šį klausimą. Tad pirmiausia, žodis Jungström, prašau. So please. Uh, thank you, Madam Chair. And... Dėkoju pirmininkė, ačiū, kad suteikėte žodį pakalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus ir kačinų situaciją. Tarptautinė bendruomenė džiaugiasi ir giria dabartinę vyriausybę dėl įvykdytų demokratinių reformų. Tačiau reikia pripažinti, kad Deng San Suu Kyi gavo laisvę, tačiau mūsų nuomonę būtina daug klausimų spręsti ir toliau. Daug Birmos piliečių yra patiria smurtą dėl etninių ir religinių įsitikinimų. Karinės pajėgos labai dažnai vykdo išperlius prieš kačinų bendruomenę, ypač ir po 2011 metų. Kačinai kontroliuoja kai kurias, yra įkurta Kačinų nepriklausomybės organizacija – Vyriausybė kartu su kačinais vykdo tam tikras reformas, tačiau kačinų teisės, pilietinės teisės nėra užtikrinamos. Kačinai negali dalyvauti, aktyviai dalyvauti sprendimų prieimime visais lygiais. Kačinų e, valstijoje karas baigėsi, tačiau buvo įvykdyta nemažai nusikaltimų prieš žmoniškumą. Buvo įvykdyti vykdyti kankinimai, piliečių žudimai, naikinamas turtas, sudegintos 66 bažnyčios, žmonės neturi prieimo prie maisto ir medicininių ir prie vaistų, taip pat prievartavimas moteris ir merginos. Mm, užpulinėjami nekalti piliečiai. Tai yra akivaizdus trečio konvencijos, žmogus teisų konvencijos straipsnio pažeidimas. Šie nusikaltimai prieš žmoniją įvykdyti Kačinų valstijoje ir Birmoje turi būti nubausti. Mūsų organizacija užfiksavo nusikaltimus įvykdytus prieš merginas ir moteris. Pusė aukų buvo nužudyta. Taigi akivaizdu, kad yra pažeidinėjamos žmonių teisės. Du 2011 metais buvo sulaikyta mergina, ir jos teisės taip pat buvo pažįstos. keli liudininkai matė uh, sulaikytąją merginą, tačiau ji dingo be žinios. Būtina pradėti baudžiamuosius veiksmus prieš nusikaltimą įvykdžiusius nusikaltelius. Nes teismas um, paskelbė, kad trūksta įrodymų ir bylą nutraukė. Buvo vienas liudininkas, tačiau jo parodymais pasiremta nebuvo. Opozicijos lyderė Aung San Suu Kyi buvo paskelbta opozicijos lyderė. Ir nors ji tapo Teisės viršenybės komiteto pirmininkė, vis dėlto dar trūksta teisės principų įtvirtinimo šalyje, ypač e, tose regionuose, kur karinės pajėgos pažeidinėja e, žmonių teisės ir yra nebaudžiami. Taigi būtina imtis veiksmų šioje srityje 2012 metais Birmos kariuomenė e, vykdė e, išpolius prieš kačinų e, tautinę bendruomenę ir organiza nepriklausomybės organizaciją. Žuvo 26 nekalti asmenys, įskaitant moteris ir vaikus. Dėl teisų pažeidinėjimų. Nemažai žmonių e, pabėgo iš šalies, 300 kaimų. Šimtas tūkstančių žmonių pasitraukė iš Kačinų teritorijos. Pasienyje yra daug vietų, kur glaužėsi pabėgėliai, neturėdami jokių normalaus gyvenimo sąlygų. Taigi, kačinų bendruomenės gyvenimo sąlygos yra iš ties sunkios. Taigi, būtina nedelsiant paskatinti tarptautinę bendruomenę pasmerkti įvykdytus rimtus nusikaltimus ir daryti atitinkamą spaudimą Birmos vyriausybei, sustabdyti tą karinę agresiją. Kačinų atstovai ir organizacijos turi būti pripažintos ir jiems turi būti suteikta teisė dalyvauti politinėme dialoge. Visos, mm, visi nusikaltimai turi būti užfiksuoti ir nusikalteliai turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tai yra būtina, norint nutraukti žiaurumus vykdomus Birmoje prieš tautinės mažamas. Būtina skatinti moterų teisės, pagarbą mažumoms tiek pačioje Birmoje, tiek už Birmos ribų. Mūsų organizacija KVAT norėtų štai kokias rekomendacijas pateikti Europos Sąjungai. Mūsų nuomonė, ES turėtų daryti spaudimą Birmos vyriausybei dėl įvykusių žiaurių išpolių prieš, tautinę, prieš kačinų tautinę mažumą. Taip pat būtina ištirti įvykdytus nusikal... karo bei nusikaltimus prie žmoniją. Taip pat turi būti įvykdytos numatytos sankcijos, kurios dabar yra sustabdytos. Būtina pradėti taikos dėrybas tarp pirmos vyriausybės ir kad šinų nu, nepriklausomybės organizacijos būtina užtikrinti pilietinės, ekonominės, kultūrinės teisės visiems piliečiams. Galiausiai būtina teikti humanitarinę pagalbą bendruomenės organizacijoms, kurios dirba pasienio regionuose ir kurios padeda um, pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims. Dėkoju, Ongbusan, atsižvelgsime jūsų rekomendacijas. Taigi supratau, kad visi čia esame e, dėl to, kad ruošiamės planuojamą mūsų vizitą į Mianmarą, galime užtęsti posėdį, bet nelabai ilgai. To, to about... Dėkuoju, pabandysiu atsakyti į klausimą, kokį signalą reikėtų siūsti vyriausybei ir opozicijai. Kalbant apie situaciją Rahinio valstijoje, turime pasakyti, kad yra labai svarbu, kad Europos parlamento delegacija aiškiai išdėstytų, kokie yra ES lūkesčiai. Turime aiškiai pasakyti, kad diskriminacija turi baigtis ir tai būtų signalas ir vyriausybė, ir tai būtų mūsų ryšto pademonstravimas. Manyčiau, kad labai svarbu išreikšti jums susirūpinimą keliančius dalykus. Turite kalbėti apie tai, kad trūksta supratimo, kad trūksta užuojautos ir empatijos e, tai situacijai, kuri dabar yra susiklošiusi Arginių valstijoje. E, gal kartais ir nemalonu kalbėti apie kai kurios dalykus. Na, be abejo, lengviau kalbėti su bičiuliais, su, su tokiais, kurie draugiškius atžvilgių nusiteikia, tačiau kartais tenka dirbti ir su žmonėmis, kurie nebūtinai jūs palaiko ar jums pritarė. Ir turime tą išaiškinti ir Birmos e, vyriausybei. E, labai svarbu, kad Europos parlamentas tą signalą perduotų. Prezidentas Obama tą padarė labai aiškiai ir, ir nedviprasmiškai, kai laikėsi, lankėsi Birmoje pirmą kartą. E, gal buvo pirmas rytas ir gal ne paskutinis. Tad iš tikrųjų tą padaryti yra būtina, aiškiai suformuluoti ir išdėstyti poziciją yra būtina. Lygiai taip pat yra svarbu, e, kaip sakė ponas Činski, yra labai svarbu, kad tą pakartotumėte visiems partneriams, su kuriais sustiks ir kad kalbėtumėte jiems apie tai, kad situacija yra labai skubiai spręstina, netidėliotina, ypač Rahinijų valstijoje. Ir mm, turime pasakyti, kad esame tikrai labai susirūpinę dėl padėties, kuri susiklostė tūkstančiam žmonių. Žmonės yra oficialiai perkelti asmenys, Ir jeigu atsitiks taip, kad jie žus nuo potvinio, tai, tai, tai bus didžiulė problema. Ir žinome, kad dabar ten plinta lygos, kad žmonės miršta. Tie žmonės neturi galimybės gauti elementarias paslaugas. Yra būtina jiems suteikti kuo greitesnę pagalbą ir skubu, kad vyriausybė kuo skubiau suprastų savo atsakomybę tų žmonių atžvilgių. Nesvarbu, ar nepripažįsta juos savo piliečiais ar ne. Tai yra tie žmonės, kurie gyvena Birmos E, vyriausybės jurisdikcijoje. Tad e, to šalies vyriausybės funkcija yra gelbėti tuos žmonės. Tai yra iš tikrųjų gyvybiškai svarbus dalykas. Thank you. Um, uh, just to... Dėkoju. Dėl žiniasklaidos. Aš dir, lankiausi 2011-2012 metais, sutikau su žurnalistais ir vienos ir kitos, vieno ir kitų studijų metu. Be abejo, atmosfera labai pasikeitė susijusi su žiniasklaidos laisvė. 2012 rūpjūtį ten lankiausi ir tuomet jau e, buvo pradėta naikinti cenzūra Tai iš tikrųjų yra sveikintinas dalykas. Daugiausia tų pasikeitimų įvyko spaudos laisvės srityje. Žurnalistų apsauga dar įstatymė nėra numatyta. Norėčiau pateikti Jums pavyzdį. Daugelis žmonių kalbėjo apie situaciją Rahinių valstijoje. Ir tokiuose vietose kaip Rangūnas. Iš tikrųjų grėsmė tebelieka. Taigi lieka grėsmė žmonių turtų jiems patiems. Jeigu jie neslauks jokios paramos, tai jų padėtis tikrai bus problemiška. Nedaug ką beturiu pridurti prie to, kas buvo pasakyta, kas buvo rekomenduota. Tiesiog norėčiau, kaip sakė mūsų kolega iš Europos komisijos, tęsti pradėtą darbą ir toliau būtina daryti viską, kad kuo greičiau humanitarnės pagalbos organizacijos galėtų patekti į tą šalis, kur žmonėms reikalinga pagalba. Būtina spręsti nacionalinio susitaikymo tarp įvairių etinių betrijų klausimą. Tai iš tikrųjų labai e, svarbus klausimas. Pilietybės įstatymas irgi yra vienas iš svarbiausių dalykų, prie kurių reikėtų pradėti nedėlsiant dirbti. Ir galiausiai būtina leisti žmonėms Um, laisvai gyventi šalyje. Vyriausybė turi užtikrinti perkeltųjų asmenų e, tinkamą traktavimą ir taip pat būtent užtikrinti, kad turėsi visi politiniai kaliniai. Dėkoju. Thank you, Madam Chair. Um... Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, pasinaudodamas progą padėkosiu ponui Tokijas už e, laiško inicijavimą ir norėjau kitiem e, parlamentaram padėkoti, kurie paremė šią idėją. Mums tai yra labai svarbu, nes labai retai atsižvelgiama į šį klausimą. Dažniausiai visi džiaugiasi naujomis e, reformomis, vykdomais pokėčiais ir iš ties labai vertinu, kad jūs į tai atsižvelgėte ir išreiškite mums paramą. Labai svarbu yra, kaip viena religinė grupė vertina kitą. Ginkluoti konfliktai ir surėsirėmimai nėra vienintelė problema tikroji problema kyla iš vyriausybės vykdomos politikos. Ir 2008 metų konstitucijoje aiškiai sakoma ir aiškiai matoma, kad budizmas yra ta religija, kuriai teikiamas prioritetas. ir pati struktūra yra sutvarkyta taip, kad visos teisės tektų budizmui kaip pagrindiniai religijai. Taigi skatinama viena religija, o kitos yra užgneužiamos. Taigi manau, kad jei norime kalbėti apie vieningą ir stabilę Birmos valstybę, turime užtikrinti lygias teisės visoms religijoms ir Birmos vyriausybė turi atsižvelgti į šį klausimą. Galime paleisti politinius kalinius, daryti reformas įvairiose srityse, statyti tiltus, tačiau jeigu šis klausimas nebus išspręstas, jeigu pareigūnai ir toliau diskriminuos kitas religijas, visos šios pastangos ir reformos nueis veltui. Taigi aš tikrai labai skatinčiau Birmos vyriausybę spręsti šias problemas, nes jos yra giliai įsišaknyje pačiose institucijose. Dėkoju. Dabar vėl suteikiu žodį EIVT atstovui, kaip jūs vertinate situaciją, činų situaciją ir kitų reliktinių grupių, grupių situaciją. Buvo paminėtas laiškas, kurį pasirašė 12 ar 14 parlamentarų, nepasirišiau kalbėti apie religinės laisvės. Kiek žinau, vyriausiai įgaliotinė atsakė į šį laišką. Taigi, daug politinių lyderių kelia religijos laisvės klausimą ir mes jį visada akcentuojame susitikdami su e, Mianmaro atstovais. Žinau, kad yra parengti pranešimai dėl smurto. Kolegė apie tai kalbėjo. Pastebėjo, pažymėjome, kad tose pranešimuose akcentuojama, kad uh, smurto atveju pasitaikė mažiau po 2011 metų, kai valdžia atėjo nauja vyriausybė, tačiau tai nereiškia, kad tie išpaliai visai išnyko. Žinome, kad kaip tik šiuo metu sprendžiama kačinų situacija. Apie tai buvo kalbama Kinijoje prieš porą dienų ir artimiausių metų šis klausimas turėtų išsispręsti. Mes tikrai tikimės, kad žmogaus teisės bus įtvirtintos vis stipriau ir stipriau užtikrinant taiką. Aš sakyčiau, kad problemos šaknis glūdi diskriminacijoje pačioje Mianmaro visuomenėje. Taigi visa visuomenė turėtų spręsti šią problemą, o ne tik Mianmaro vyriausybė. Dėkoju Jums, ačiū, kad visi atvykote, pasidalinote savo žiniomis ir rekomendacijomis kai grįšime iš Mianmaro, parengsime ataskaitą. Dabar kitas darbo atvarkės punktas, kiti klausimai, ar būtų norinčių ką nors pasakyti. Jei ne, tuomet kitas mūsų posėdis yra balandžio 11 dieną. Šiandienos posėdį baigiu. Dėkuoju.